Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre euh, séance. J'ai euh, l'immense honneur et plaisir d'accueillir Madame Maglė. Gerbiami kolegos, tęsėme posėdį. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti ponę Magleit. Jūs visi ją puikiai pažįstate. Tai yra Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė. Šiandien po pietų ji mums pristatys pranešimą dėl Europos aplinkos. Paskui mes jai galėsime užduoti klausimų. Profesor, profesoriai Skulors ir Olspek taip pat galės užduoti klausimus. Pleasure. Labadiena, labai dėkoju su didžiuliu malonumu atvykau šią popietę pas Jūs, kad pristatyčiau dešimtųjų Europos aplinkos būklės ir perspektyvos ataskaitą, SOR 2010 vadinsiu. Ir galiu pasakyti, kad mes matome, kokį svarbų vaidmenį e, tai atliko anksčiau ir kaip svarbu žengti toliau į priekį. Ir galiu pasakyti, kad su ataskaita susiję labai įdomus elementai. Yra tai nėra tiesiog vienas tomas ir jums e, jau buvo patiekta apibendrinta ataskaita, tai yra integruota analizė, grindžiama trim labai svarbiais elementais. Vienas iš, iš jų tai yra pasaulinių megatendencijų vertinimas. Mes turime kelias kopijas ir čia, bet žinoma, viską galima gauti ir skaitmenį skaitmeninė forma ir pasirūpinsim, kad daugiau egzempliorių būtų pristatyta. Taip pat ir um, atlikome ir teminį vertinimą. Iš viso 13 tokių um, vertinimų atlikta yra. Čia išsamei nagrinėjame aplinkosauginės um, temas, vertinama, uh, kaip sekasi šali, šalims, kuriuom nesiseka. Ir kas dar yra svarbu, kad dar kartu su partneriais uh, parengėme 38 atskirų šalių vertinimus ir svarbu pabrėžti, kad tai grindžiama partnerystė. Ir pagrindinė mintis yra tokia, kad tie vertinimai bus e, kartojami, atnaujinami kas metus, kartais, jeigu nereikės, galbūt ir rečiau, ir politikos formuotojai turės pačią naujausią informaciją. Taigi, iš tikrųjų, įsisavinti yra daugą, bet jums leidus norėčiau pristatyti pagrindinės e, išvadas. Bet, e, kaip, kaip sakiau, pačioje pradžioje ataskaitos santraukos yra išdėstytos pagrindinės mintis. Taigi pagrindinė mintis yra tokia. Aplinkosauginė politika veikia. Pažanga daroma, tačiau reikia padaryti daugiau, kadangi išriškėjo esminių iššūkių tame kontekste, kuriame gyvename, veikiame, vis daugiau elementų susikaupia ir esminė dalis visų pastadų bus įgyvendinti kompleksiškiau galiojančią politiką ir efektyviau. Kita pagrindinė mintis yra, kad aplinkosauginių iššūkių nebegalima spręsti nepriklausomai, atsietai. Taigi anksčiau labai efektyviai sekėsi spręsti atskirus klausimus atskirai, tačiau iššūkiai vis labiau yra platus, kompleksiški ir susiję e, visam pasaulyje daugybę e, elementų ir gamtinių, socialinių ir ekonominių sistemų. Tai reiškia, kad tai kels e, jums naujus poreikius kaip politikos formu, formuotojams, tačiau analizė taip pat rodo, kad jeigu mes geriau suprasime tuos kintančius procesus, tai atvers ir naujas galimybės. Taigi, Buvo atlikta 13 teminių vertinimų e, skirtų vandeniu, biologiniai įvairoviai ir, ir taip toliau. E, čia temos būtų sugrupuotos pagal šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritus, tai klimato kaita, gamta biologinė vairovė, gamtiniai ištekliai atlikos ir aplinka sveikata ir gyvenimo kokybė. Ir santraukos buvo padarytos visų teminių sričių ataskaitoje ir jūs iš karto pamatysite, kad čia labai glaustai išdėstyta ta pažanga, kurią padarė 27 Europos valstybės narės, siekdamos politikos tikslų ir jei pažvelgtume tie 18 19 puslapį, lentelė 1.2. E, ten kaip tik tai ir pamatysite, e, kokia pažanga yra padaryta ir matoma, kad labai nemažai padaryta pažangos siekia tam tikrų tikslų, kitur pažanga mažesnė. Klimato kaita, kaip žinote, ES sparčiai žengia į priekį siekdama Kyoto protokolo įsipareigojimų ir 20 metų emisijų tikslo. Tiesą e, sakant, 2009 metais visų ES valstybių emisijos jau buvo 17,3 procentų mažesnės negu 90-aisiais metais, bet e, sektorinės tendencijos ne visos teigiamos yra, ypač nerima kelia transporto e, sektorius ir, e, ir vakar apie tai kalbėjom, kad iš tiesų nemažai dar galima padaryti įtakos tam, kad ir ten padėtis būtų geresnė. Prasidėjo susitikimas e, e, Kankūne ir galima pasakyti, kad pastangos e, dedamos vis dėlto nėra pakankamos, kad emisijos būtų sumažintos tiek, kad pasaulinė temperatūra nepadidėtų daugiau negu dviem laipsniais Celsijos. Taigi to nereikėtų pamiršti derantis Kankūne. Gamta ir biologinė įvairovė taip Europą daro pažangą, tačiau turbūt visi žinote, kad tikslo nepasiekta yra, tačiau vertėtų prisiminti, kad Natūra 2000 tinklai tinklas dengia 22 procentus e, valstybių sausumos e, teritorijos ir su mūsų valstybėmis ir daugeliu partnerių vykdome, vykdome procesą, racionalizuodami ir supaprastindami Europos e, biologinės įvairovės rodiklius. Ir tai mums leido labiau suprasti, kodėl nesiseka siekti tikslų ir padėjo geriau suprasti, kas vyksta su biologinė įvairovė atskirom rušim. Ekosistemų būklės blogėjimas reiškia, kad ES nepasvieks savo tikslų iki dešimtųjų metų ir iš tiesų kai kurių buveinių būklė labai bloga yra pusės maždaug nepalankė, 31 procento nežinoma ir e, ekologinės e, ino, ekologinių inovacijų srityje iš dalies sekasi atskirti išteklių panaudojimą ir atliekų e, tvarkymą nuo ekonominio e, augimo, vis dėlto visiško atsėjimo dar nėra ir nepaisant geresnio atliekų tvarkymo, 3 e, milijardai tonų ES valstybėse patenka į savartynus aplinka, sveikata, gyvenimo kokybė, čia taip pat yra pažangos, vis dėlto vandens ir oro užterštumas didėja, didėja sieros dioksido, anglės monoksido, azoto oksidų ir švinų koncentracijos, taigi ir sveikatos rizika didėja Europoje. Ir žinoma, žvelgiant į vertimą, galima rasti ir tam tikrus uh, atsakymus C dalyje ir matome sąveiką aplinkosauginių klausimų ir galima užduoti klausimą, kaip reaguoti, galima užduoti klausimą, kaip būtų galima įtvirtinti mūsų pažangą ir ten, kur pažanga padaryta, galbūt reikėtų perkelti visą svorį geresnį gyvenimą, o galbūt reikia naujų teisės aktų. Ir, uh, Šalių vertinimuose rasite nemažai atsakymų, kadangi klausimai yra sudėtingi, žinoma, veikia jau patvirtintos aplinkos saugos politikos, reikia užtikrinti, kad visiškai jos įgyventos būtų, tačiau vis dėlto žvelgiant į šalių vertinimus, dar nėra aišku, kaip geriausiai gyventi politiką e, vietos sąlygomis, kaip europarlamentarai iš įvairių Europos vietų labai gerai e, žinote, kad Europa kur kas platesnė, kad Europa ne tik tai čia Briuselyje. Ir iš tiesų šalių vertinimai suteiks jums išvalgų e, į įvairovę pačių valstybių ir kaip valstybės pačios gali gali su tuo geriau susi, sutvarkyti. Dešimtųjų ataskaita e, SOR, tai iš tiesų yra jungtinės bendros pastangos ir galima palyginti skirų valstybių pastangas ir veiksmus. Uh, Ir žinoma, galima įvertinti gyvenimą, kas pasiteisina, nepasiteisina, kas gali veikti tam tikrose sąlygose, galima įvertinti netikėtą tam tikrų politikų e, paveikį. E, A dalis, mega tendencijos, čia dar yra viena e, dimencija, tai kaip reikėtų vertinti darbą viduje ir iš tikrųjų Europos aplinka ir visuomenė priklauso nuo pasaulinių tendencijų. Uh, kokios čia jėgos būtų e, vis didėjantis sudėtingumas, neužtikrintumas, rizika ir Iš tiesų mums reikia užtikrinti didesnį atgalinį ryšį tarp e, ekonominių, socialinių, technologinių ir aplinkosaugos sistemų. Reikia valdyti tą riziką, tačiau e, tai taip pat e, reiškia, kad ir pasikeitimų nemažai yra, kuriuos reikėtų atsižvelgti. Taigi reikėtų gerinti stebėseną ir analizę ateities pokyčių ir netikrumų reikia ilgalaikės perspektyvos planuojant politiką ir primant sprendimus. Ir svarbu būtų susijęti pasaulinės megatendencijas ir užtikrinti, kad um, kit, kitos politikos sritis, kaip pavyzdžiui priekyba, užsienio pagalba, taip pat e, būtų susijėtos, nes jos taip pat atlieka um, įtaką. E, aplinkosaugai daro kartais netikėtą poveikį. Taigi iš tiesų mums reikia e, labiau integruotos politikos susijęsiančios įvairius sektorius ir kaip būtų galima tai, e, tai sukurti. Tai iš tiesų skaitant ryškėja visuotinis tikslas. Galbūt reikėtų daugiau informacijos apie turimus išteklius, apie turtą, kurį turim, kurių, <clears throat> kaip to turto padėtis blogėja, gerėja, keičiantis klimatui. Tai iš tiesų gal mums nevertėtų spėlioti, ar, ši, ar te, tame, kas seks šeštąją aplinkosaugos veiksmų programą, e, būtų tas pats numatyta ar kažkas tai kito, bet norėčiau atkreipti dėmesį į porą e, dalykų. Efektyvus išteklių panaudojimas, žinoma, tai yra labai e, svarbi integruojanti savoka, svarbu tai yra susijęti su gamtinių išteklių valdymu. Uh, Žinoma, bendrai apibrėžus e, išteklių valdymo e, efektyvumas yra grindžiamas pripažinimu, kad ekosistemos yra ribotos ir negali teikti neribotai išteklių ir absorbuoti e, išteklius, atsiprašau, atliekas. Tačiau yra tam tikras elementas, apie kurį reikėtų labai rimtai pagalvoti iš kur Europos ekonomika gauna e, išteklius, e, medžiagas. Ir ataskaitos pradžioje yra pasakyta, kad mes labai priklausome nuo prekių importo. Ir netgi tie, kas skeptiškai nusiteikia aplinkos saugos požiūrio, turbūt pripažins, kad į tai reikia atsižvelgti, kad reikia, reikia ne tik tai tenkinti poreikį išteklių, bet galvoti apie tai, kaip verties daugiau išgauti. Ir čia galima kalbėti apie ekonomiką. Iš tiesų aplinkybių ir sąlygų labai įvairių buvo, kaip apibrėžiama žalioji ekonomika, bet e, po e, ekonomikos e, nuosmukio tarsi vėl grįžta prie įprastos darbo tvar, tvarkos. Ir mes siekiame pateikti kompleksinės gairias, kaip būtų galima, jeigu taip galima pasakyti, žalinti ekonomiką, kad to būtų galima pasiekti iki 50 metų. Taigi išteklių valdymas, kuriant žalį ekonomiką, tai būtų svarbiausia e, elementai. E, su tuo, žinoma, susijęs politikos nuoseklumas yra, nes e, tokia politika būtent panaudoja aplinkosauginės temas. Politikos nuoseklumas, politikos tikslai plačioje ES sistemoje. Iš esmės tai yra nuoseklu, popierėje viskas atrodo labai gerai, tačiau jau dabar matome, kad e, randasi konfliktų ir kai tai paverčiama konkrečiom priemonėm, tai ir lygmenis skiriasi, ir rezultatai gali e, labai e, skirtis. Pavyzdžiui, vandens kainodara, kai iš pradžio ištekliai labai efektyviai naudojami, o po to, kuo toliau, kuo toliau giliausi sistemoje, tai pasirodo, kad ta visuomenės gerovė nebeužtikrinama. Tai iš tiesų reikėtų labai aiškiai pagalvoti apie e, priemonių derinius. Kaip didinti e, politikos e, darną, iš tiesų reikėtų galvoti apie valdyseną, kaip dif, skirtingų aplinkos lygmenių tai gyvendinama ir tai, tai reikėtų labai stipriai suderinti. Uh, šalių vertinimai labai svarbus motivuojantis veiksnys, nes reikia tų žinių, kad, kad jas turėtumėm ir mes, ir jūs kaip politikos formuotojai, kurie yra atsakingi už naujų teisės aktų leidimą. Tai iš tiesų ši ataskaita ne tik tai išsamus vertinimas Europos aplinkos, tai padeda um, sudaryti nuoseklų vaizdą apie um, konkrečias e, temas, tai susiję, tuo susijęjamas ne tik tai globalus lygis, lygis bet ir vietos lygis ir Europos lygmenių galime matyti, kaip klimato kaitos švelninimas, prisitaikymo priemonės, kokią vietą tai atras Rio, Rio plus dėrybose ir, ir matysime, žinoma, e, kaip tai siejasi su e, bendraja žemės ūkio, žuvininkystės politika ir taip toliau. Ir e, žinoma, mes remsime komisija, jai teikiant pasiūlymus dėl išteklių efektyvaus panaudojimo, tačiau platesnėme kontekste mes kartu su jumis galime kalbėti apie tai, kokia politika turėtų būti, kad, kad kad mes matytumėm ir veikėjus vietos lygmenių, piliečių lygmenių, bet taip pat ir globaliuoju lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad aplinkos, aplinkos išteklių panaudojimas būtų efektyvus ir kad aplinka būtų kuo sveikesnė. Tad ačiū Jums ir džiaugsiuosi galėdama atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Ačiū už labai <clears throat> puikų pranešimą. Manau, kad komitetų nariai turės nemažai klausimų. Ir suteiksiu žodį Abudendė Brandik, kuris paprašė žodžio. Ačiū, pona Maglaid, už pranešimą. Jūs ne tik stebite, kokia temperatūros pokyčius Europoje, bet taip pat turite įvertinti ir mūsų komiteto temperatūros pokyčius, nes jie kyla, temos aštrėja ir labai gerai, kad ES teisėkūra aplinkosaugos srityje yra gera. Visgi turiu keletą komentarų. Jūs daug kalbėjote apie vykdymą, apie teisės aktų įgyvendinimą ir sakėte, kad pats įgyvendinimo procesas turėtų būti spartesnis. Ar tai reiškia, kad viena vertus mes turėtume labiau sutelkti pastangas teisės aktų įgyvendinimo srityje, o ne imtis naujų teisėkuros iniciatyvų. Ir kitas dalykas, kai valstybės narės įgyvendina jau teisės aktus taip, kaip jos tai turi padaryti, mes galime tikėtis, kad mūsų aplinkos būklė bus daug daug geresnė negu anksčiau. Manau, kad jūs galėtumėt šį tokį teiginį pakomentuoti. Ir kitas klausimas. Manyčiau, reikia truputį nepamiršti ir kai kurių naujesnių dalykų. Ir tai yra veiksmingas gamtinių išteklių naudojimas. Bet jeigu pažiūrėsime, kas vyksta dabar rinkojose, pamatytume, kad įmonės užtikrina tvarumą ne skatinamos altruistinių priežasčių, bet vadovaudamosi ekonomikos tikslais. Ir todėl ieško geresnių gamybos būdų. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad rinkos keičiasi kur kas sparčiau negu viešoji erdvė, negu mūsų vyriausybės. Ypač, kada kalbame apie naujus pasiūlymus šioje srityje, nes paprastai labai daug iniciatyvos rodo pats, patys verslininkai ir jų dėka atsiranda naujų pasiūlymų. Ačiū. Na, aš norėčiau pristatyti savo kolegą Jack Martin. Uh, kuris tikrai labai galėtų gerai atsakyti jums, nes turi sukaupęs daug žinių ir jis atsakys į pirmą klausimą, o paskui mes grįšime prie rinkos klausimų jau kiek vėliau. Na, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą, tai jeigu susipažinsime su 27 valstybių a, teisės aktų įgyvendinimo vertinimu, taip pat penkių EFTA, padėtimi penkiose EFTA valstybėse ir Balkanuose. Tai galima atrasti įdomių dalykų. Pavyzdžiui, įdomu įvertinti būtų, kaip pasiekta pažanga priklauso nuo šalies teritorijos dydžio. Yra tokių mažų šalių, kurios daug pasiekia, nes jų valdymo struktūra yra daug paprastesnė ir leidžia daug greičiau pasiekti pažangos, negu, sakysime, stambios valstybės, ypač federalinių principų sudarytos. Balkanuose labai įdomi padėtis. Ir Tų šalių padėtis rodo, kad nustačius tinkamas sąlygas ir tinkamai panaudojus finansinius išteklius labai greitai galima pasiekti įspūdingų rezultatų ir imtis atitinkamų priemonių, kurios paaiškina, kaip ta pažanga buvo pasiekta. Kitas dalykas tai yra keitimasis patirtimi. Tam yra dvinių projektai sudaromi ir dažnai yra kalbama apie gerą patirtį, kurią bandoma perimti. Kalbant apie spartą, tai būtų be kitako įdomu įvertinti įvairius aspektus. Taip, kada prasideda ekonominė krizė, aplinkos auga nukenčia, nes mažiau skiriama lėšų iš biudžeto. Kita vertus, akivaizdu, kad integracijai vykstant procesai keičiasi. Integracija vidurio rytų Europoje buvo kiek kitokia negu ta, kuri vyksta pietuose. Ir integracija gali prisidėti prie spartesnio teisės aktų įgyvendinimo. Ir integracijos indėlis gali būti gana nemažas. Jeigu susipažint su kiekvienos šalies pažangos vertinimu, tai neabejotinai mes per savo analizą įvertinome visas šalis ir džiaugiamės jų pasiektą pažangą. Kitas dalykas, kad daugelis mūsų piliečių norėtų, jog būtų pateikiama aiškesnė ir labiau suprantama informacija apie teisės aktų įgyvendinimą, nepamirštant ir reikalavimų kurie turi būti tenkinami. Reikalinga vertinant, kiek aplinkosaugos politika dera su kitus ryčių politika. Ne visada yra aišku, kaip galima vertinti vieną ar kitą poreikį. Ir ne visada aišku, kaip ekonomikos požiūrių naudingiausiai būtų galima įgyvendinti priemonės. Bet nepamirškite, kad visi šie veiksniai daro poveikį pažangai ir įgyvendinimo spartai. Na, dabar dėl tų kitų dalykų, apie kuriuos jūs klausite. Aš manau, kad daugelis rinkų pramonės sektorius stengiasi veiksmingai išnaudoti gamtinius išteklius ir išteklius apskritai, yra dėl to, jog puikiai supranta, kad gamtiniai išteklių nėra likę daug ir jau artėjame prie kritinės ribos. Taigi verslas pripažįsta, kad rinktis beveik nėra iš ko, nes išteklių kritiškai mažai. Ir tada reikia galvoti, kaip veiksmingai juos panaudoti, kaip veiksmingai panaudoti tai, ką turime. Bet jeigu dar pagalvosime, ar mes teisingai tvarkome verslą ir ar išteklių naudojimas yra adekvatus pasiektai pažangai, pastebėsime, kad labai sudėtinga pasiekti to pilno atitikimo tarp išteklių ir spartaus verslo, sparčios verslo plėtros nes Europoje nu, nubraižius kreivę galima sakyti, kad tarsi išteklių panaudojama labai daug. Bet jeigu pažiūrėsime, kaip Kinija naudoja išteklius, tai jų kreivė būtų beveik vertikaliai tiesioji. Todėl kyla klausimas, kas iš tiesų ką daro ir kokias technologijas mes naudojame. Todėl, manau, itin aktualių klausimų tampa technologijų perdavimas Ir tai galėtų padėti sustiprinti silpnasias grindis. Toks būtų mano atsakymas, bet jis nebejotinai yra tik dalinis. Toliau Kris Deivis. Klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Maglaid, nes nekartą turėjau galimybę su ją bendrauti ir užduoti klausimus. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie klimato kaitą. 31. Ataskaitoje sakoma, kad mes teisingų kelių žengėme norėdami sumažinti 20 procentų išmetamus teršalus iki 2020 metų. Kita vertus, randame ir tokių teiginių, ir kitokių teiginių, tai yra duomenis apie išmetimus, apie taršalus ES teritorijoje. Aš tiesiog radau tokius skaičius. Ir kaip aš suprantu, mūsų indėlis, taip sakant, į globalaus klimato atšilimą yra labai menkas. Dėl mūsų kalties tas klimatas labai menkai atšyla. Ir faktiškai mes um, labiau prisidedame prie kitų šalių teršal, išmetamų teršalų kiekio. Bet sumažinimai, kurių ėmėmės, yra pakankamai ženklus palyginti su kitomis pasaulio valstybėmis. Ir todėl aš pradedu galvoti, ar nevertėtų panalizuoti, gal kas nors naudojasi mūsų pastangų vaisiais. Ir ar technologinė pažanga bei įvairūs pakaitiniai gaminiai, jais labiau pasinaudoja ne Europos Sąjunga. Dabar dėl vandenino lygio kilimo. Sakoma, kad 3 mm, mil, mili, 3 mm kasmet pakyla vandens lygis jūrose ir vandeninuose. Klimato kaitos srities skeptikai netgi kalba apie didesnius skaičius. Bet aš prisimenu pležą, kuriame žaidžiau prieš 15 metų ir matau jį dabar. Ir man kyla du klausimai. Kodėl mes nesurenkame tikslesnių reiškesnių duomenų apie vandens lygio kilimą? Ir antra, Jeigu iš tiesų vandens lygis kyla, tai ar nereiškia, kad per artimiausią šimtą metų tas lygis išauks vienu ar net dviem metrais. Ir galiausiai, grįžtant prie įgyvendinimo reikalų, aš manau, kad valstybėms narėjams būtų naudinga užtikrinti didesnį viso įgyvendinimo proceso aiškumą. Ir ar jūs negalvojate, kad reikėtų komisijai pateikti konkrečias rekomendacijas, kaip aiškinti vienas ar kitas teisės nuostatas. Nes manau, kad agentūra čia turėtų būti tuo bastionu, kuris pirmiausiai imasi nuostatų aiškinimo. Aš turiu galvoje visos tos teisinės, teisinės terminais suraitytos mantros formuluotas, turėtų būti išverstos į normalią kalbą. Ir tai galėtumėte jūs padaryti, nes galbūt prastas taisyklių gyvendinimas atsiranda ir dėl to, kad ne aiškiai ir nėra suprantama, kas ten pasakyta. Tiksliau, valstybės tarnautojai dirbantis sostinėse nelabai gerai supranta, ko reikalauja viena ar kita nuostata. Ačiū už atsakymus. Kitas klausimas. Noriu padėkoti direktoriai Makleit už pranešimą ir tikiu, kad rengiant tą ataskaitą buvo daug padirbėta, jinai labai didelė, bet verta su ją susipažinti ir galiu pasidalyti savo patirtimi ir pasakyti, kad šios ataskaitos yra vienos iš tų, dėl kurių mes daug diskutavome savo komitete, konsultavomės ir grįžę į namus kalbėjomės. Ir tikrai labai gerai, kad tokios ataskaitos yra. Ir nekantrai dabar laukiu galimybę susipažinti su naujausia ataskaita. Turiu keletą pastabų ir taip pat klausimų. Pirmiausia, manau, yra itin svarbu, kad agentūra daugiau dėmesio skirtų aplinkosaugos politikos integravimui į kitų sričių politiką, numatant pasikeitimus. Daug kas keičiasi, kas mėnesį, kas metus ir mes tą matome dirbdami komitete, kyla aukštutinių ribų slengstis, apimos taršos reglamentavimas apima vis naujas sritis, bet aš turiu galvoje aplinkosaugos politiką ir kitų sričių politikos sąsajas. Aišku, ataskaitos aš dar paskutinės neskaičiau, bet vis tik paklausiu, kaip jūs įsivaizduojate ekonomikos, ekonomikos augimo ir aplinkosaugos teisinės bazės sąsajas. Žinau, kad tos temos kuriom, kurių, kuriom svarsyti skiriame labai daug laiko, yra visai apimančios. Mes ilgai svarstėme biologinės įvairovės klausimus. Mes daug kalbėjome apie tai, ar nevertėtų numatyti klimato kaitos srityje ambicingesnių tikslų. Komisija paskelbė komunikatą, kuris bent jau mano galva išdėsto pakankamai daug gerų argumentų, kodėl reikėtų numatyti ambicingesnius tikslus, nes jie galų galę duotų naudos, be kitako ir konkurencingumo stiprinimo srityje. Nes visada vertinant politiką ir jos įgyvendinimą, teisės aktus, reikia galvoti apie praktinius rezultatus ir šiuo atveju konkrečiai, kiek tai duotų naudos konkurencingumą stiprinant. Ir dar, koks yra tarpusavio santykis tarptų išlaidų, kurias patiria visuomenė prisitaikydama prie pasiekmių ir kiek kainuotų prevencinės priemonės. Įdomu, ar jūs į tokius, tokius dalykus analizuojate. Ačiū už atsakymą. Ačiū. Karlas. Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetas, sako ponas Šildaris. Na, pradėsiu nuo klimato kaitos, bet noriu pakalbėti dar be to ir apie cheminės medžiagas, nes tendencijos toje srityje tikrai neramina. Labai daug yra naudojama toksinių medžiagų ir jų ratas plečiasi. Jūs, jūs kalbate, kad tikriausiai reikėtų visą tai atsijėti nuo augimo, bet noriu paklausti, kokių naujų teisės aktų jūsų manimų reikėtų reglamentuojant cheminių medžiagų, cheminės medžiagas ir atsiejant jas nuo kitų sričių, nes pavyzdžiui hormonų pre, preparatai kelia didelį nerimą, jų atsiranda vis daugiau. Taigi, kas jūsų nuomonė turėtų įvykti, reglamentuojant cheminės medžiagas? Toliau biologinė įvairovė. Reikia prisiminti ir Nagojus konferencijos išdavas, bet nepamiršti ir žemės panaudojimo, nes kai kurios paukščių buveinės tiesiog nyksta dėl to, kad plečiasi kultimas žemės plotai. Aš turiu prieš akis vieną labai įdomią lentelę. Ir galiausiai dėl klimato kaitos paskutinis klausimas. Aš manau, kad svarbiausias dalykas ir yra tas atsiejimas. Dabar, ko gero, situacija sudėtinga, bet yra tokia labai gera lentelė, kurioje nurodyta, kiek kokiame sektorija išmetama teršalų ir kiek e, tarša sumažėjo. Pavyzdžiui, lakiusios dalelės ir atlikos yra tos rytis, kuriame sugebėjome gana sėkmingai veikti. Bet didelė problema lieka transportas. Ir kiek atsižvelgiama atliekant paskaičiavimus. Toliau, energijos gamyba. Vėlgi, kiek padidėja tarša dėl jos, nes energetikos sektorija išmetamų teršalų kiekis, palyginti su kitų sektorių vidurkiu, nesumažėjo net 50 procentų. Todėl aš išvilgiu daug daugiau sunkumų minėtose sritise palyginti su augimu, ekonomikos augimu užtikrinimu. Taigi, ar jūs galvojate, kad ateityje galėtumėte parengti ataskaitą apie tokius sisteminius tarp sektorinius ryšius, nes šis rytis tampa vis įdomesnė. Na, kitas dalykas - darbo laikas ir em emisijos. Yra keletas tyrimų įdomių tyrimų atliktų šioje srityje. Na ir pasirodo, kad ES 20 procentų išauktų išmetamų teršalų kiekis, jeigu mūsų darbo laikas sutaptų su darbo laiku, kuris dabar yra Junktinės Amerikos valstijose. Kitaip sakant, darbo laiko trukmė irgi daro poveikį aplinkai. Aišku, tokiais tyrimais tikriausiai priimant politinius sprendimus nesinaudojama tuo tarpu. Bet būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, o kalbant apie tausų gamtinių išteklių naudojimą, tai dar mes nepasiekėme reikimo lygio, nes pirmiausia vis tik bandome spręsti klimato kaitos padarinių problemas. Pana Makleit, gal jūs norėtumėte atsakyti iš šios klausimus, o po to suteiksime galimybę kitiems trim kolegoms pas, užduoti klausimą. Pone Maklaid, Krisai, nu jūs tikrai uždavėte sudėtingą klausimą, nes koksgi yra tas tikrasis ES kabutėse indėlis į pasaulinę taršą ir kaip reikėtų tai apskaičiuoti. Bet mes tikrai skaičiuojame ir jeigu to nedarytume, tai tiesiog nusikalstume Šiandieną neturiu jokių lentelių, bet mes tikrai analizuojame pagrindinių produktų priekybą, kokiais maršrutais tai jie juda. Ir aš manau, mes, kai jau turėsime pirmosius rezultatus, jeigu jūs jų norėsite, galėsime jums pateikti. Dabar dėl jūros vandens lygio ir vandeninų vandens lygio kilimo. Tai yra labai konkretus klausimas, ir tikriausiai jums reiktų kreiptis į mus tiesiogiai. Nes šis klausimas dera su gamtinių išteklių panaudojimo problemomis ir veiksmingų tų išteklių naudojimu, nes nebejotinai tai gali būti viena iš rimtų paskatų. Reiktų pasižiūrėti Eurostato duomenis. Aš galėčiau jūs nuvežti keletą vietų, kur labai gerai matome, kaip kyla vandens lygis, tu labiau, kad mes gauname neraminančių signalų, pavyzdžiui, apie suraus vandens atsiradimą kai kuriuose sausumos dalise, pakrantėse ir tai reiškia, kad a, kyla vandens lygis. Tokį reiškinį stebime Škotijos kai kuriuose pakrantėse. Yra teritorijų, kur jau dėl didžiulių audrų kranto plotas sumažėjo. Taigi vanduo skverbėsi ir skverbėsi daug daugiau vietų, negu mums atrodo ir negu mes norėtume. Bet šiuo klausimu, šį klausimą bandome analizuoti ir spręsti inžinerinėmis problemomis, bet to neįmanoma padaryti, jeigu galvojame apie visą didžiulį reiškinį. Gal reikėtų sudaryti labiausiai pažeidžiamų vietų žemėlapį ir ten imtas priemonių, inžinierinių priemonių. Reikia nuolatos stebėti jūrų vandens lygį. Tai labai svarbu, bet mes jau turime atitinkamas specialiasias stutis, kurios dažniausiai išdėstytos prie svarbiausių ES uostų, taigi duomenų mes turime. Tačiau kaip mes sugebėsime susidoroti su pasakmėmis, priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kitas dalykas. Klausydamas jūsų, dirbdama su jūsų pranešėjais, aš pagalvojau, kad kyla klausimas, kaip gyvertinti padaryta pažanga, kuri pasiekiama net įsigaliojus naujiems teisės aktams, naujoms priemonėms. Yra visa virtinė galimų variantų. Bet faktiškai mes esame surinkę labai daug informacijos apie privalomuosius rodiklius, bet dėja, tų rodiklių pagrindų nei jūs gausite atsakymą, nei mes gauname atsakymus, kokių mes norime apie veiksmingą išteklių panaudojimą. Todėl reikia pirmiausia pagalvoti, ko mes norime ir kaip mes vertiname. Todėl norėčiau pakviesti jūs padėti mums, ir apie tai aš kalbėjau anksčiau, sukurti tikrai gerą rodiklių sistemą, kad galėtume tinkamai įvertinti mūsų turimus gamtinius išteklius, tokius kaip žemę, vandenį ir net biologinę įvairovę ir pažiūrėti, kaip toliau dirbti. Mes galime tai padaryti įvairiais būdais, rinkdami informaciją per, su Eurostato pagalba ar kažkaip tai kitaip. Visą tai yra įmanoma, bet mums reikia užsitikrinti politinę paramą, nes mes šiuo atveju kalbame apie sprendimus, kurie reikalauja ir politinės valios. Todėl aš manau, jūs kaip viena iš teisėkuros institucijų galėtumėte reikalauti, kad būtų sustiprintas uh, ataskaitų rengimo baras, atskaitomybė ir tada galėtume gauti duomenų, kurių reikia. Dar dėl konkurencingumo ir ekonomikos. Taip, mes Taip mes kalbame apie įvairius rodiklius, įskaitant ir BVP rodiklį, diskusijos vyksta ir aš manau, kad aplinkos saugos teisės aktų poveikiai BVP galima būtų įtraukti kaip rodiklį. Nemažai aplinkos saugos tarnybų atlieka labai rimtas analizės ir ne dėl to, kad jos privalo tai padaryti, bet reikia pagalvoti apie kitą dalyką, kiek kainuoja stambių teisės aktų ir reikalavimų, tokių kaip, pavyzdžiui, vandenvalos srityje įgyvendinimas. Pamatytume, kad tikriausiai kaštai yra dideli, o gaunama nauda, na, gana vidutinė. Bet jeigu norime tinkamai įversinti, reikia taip pat analizuoti, kiek reikia kitose sektoriuose investuoti, kad pasiektume norime, norimo kokybinio rezultato. Pavyzdžiui, kiek investuoti reikia į žemės ūkį, kad būtų mažiau teršiamas dirbožėmis, mažiau naudojama pesticidų, nes visą tai daro poveikį aplinkai. Aš manau, galima surasti labai daug įdomių statistinių duomenų, kurie vėlgi leidžia mums įvesti BVP rodiklį, nes nebijotinai yra ekonominės naudos elementas dėl cheminių medžiagų ir analizės. Mes nuolatos sakėme, kad po REACH reglamento prieimimo, kuris tikrai yra labai rimtas dokumentas, reikia galvoti apie tam tikras e, prioritetinės rytis, prioritetinės cheminės medžiagas, nes cheminės medžiagos dyksta kaip grybai po lietaus. Ir šiuo metu sukurta sistema leidžia nustatyti visas tas medžiagas, įvertinti jas ir ne tik tai jų kancerogeniškumo požiūrį, bet leidžia nustatyti, kiek cheminių medžiagų patenka vienur ar kitur, pavyzdžiui, į vandenį. Jeigu mes nustatytume atitinkamą vandens kainą, tai galėtume e, pasiekti ir daugiau naudos, reglamentuojant cheminės medžiagas, nes vanduo yra naudojamas e, šalinant cheminės medžiagas. Kitas dalykas kad užuot užsiemus atskiromis cheminėmis medžiagomis, reikėtų galvoti apie, reikėtų galvoti plačiau ir galvoti apie pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą aplinką tausojančiomis cheminėmis medžiagomis. Taigi reikia įvesti aplinkosauginį aspektą. Ir, sakysime, jeigu e, medicinos rytyje, farmakologijos rytyje daugiausiai dabar galvojama apie e, vaisto poveikį, terapinį ar gydomąjį poveikį, tai dabar reikia vertinti ir to vaisto poveikį aplinkai. Ir atitinkamai galvoti apie reikalingus teisės aktus. Na, atsėjimas ir tarša. Jeigu kalbėsime apie transporto sektorių, tai mes manome, kad kritinis taškas yra geležinkeliai. Jeigu mes bandysime planuoti laikotarpį iki 50 metų ir galvoti, kad tradicinis kūras nebetaps mūsų įprastiniu energijos gavimo šaltiniu, o pereisime prie biokūro, tai kas nutiks su geležinkelių sektoriumi? kiek veiksmingai bus naudojama geležinkelių infrastruktūra, kuri užima didelius plotus, palyginti su oro uostų teritorijomis. Ir ar sugebėsime labai įvairia pusė išnaudoti tą infrastruktūrą, nes mes vis tik tai tiesdami geležinkelius ir galvodami apie vieną aspektą, Nepamirštame, kad tiesiam geležinkelius daromas poveikis aplinkai yra žalojamas, sakys, žalojamas dirbožėmis ir taip toliau. Ir nepriklausomai nuo to, kad geležinkeliai yra ekologiškesnė transporto priemonė nei kitos transporto priemonės, vis tik tai reikia nepamiršti, kad geležinkė ir ekologinių požiūrių yra geresnė transporto priemonė. Todėl atsiejimo principas galėtų būti uh, plačiau taikomas. O dabar norėčiau suteikti, ponė pirmininkė, jeigu leisite žodį savo kolegai. Na kągi, dėl cheminių medžiagų. Ataskaita, kurią mes parengėme dėl vaistų poveikio aplinkai, parodo, kad jeigu kalbame apie teisinį pagrindą, tai jisai pakankamai yra geras ir bandoma užtikrinti ir yra reikalavimai, kaip saugiai naikinti nepanaudotus vaistus, bet daugiausia problemų kyla dėl to, kad daugelis vaistų tiesiog nuleidžiami į kanalizacijos sistemą. Ir tada problema perkeliama ant vandenvalos įmonių pečių. Bet net ir pažangiausios vandenvalos įmonės nesugeba išvalyti vandens. Tokiu atveju, taigi, kas turėtų mokėti už tokią infrastruktūrą, kyla pagrindinis klausimas dėl supaprastinimo. Faktiškai šiuo metu vyksta diskusija dėl EPP tinklo, aplinkos saugos apsaugos agentūrų tinklo ir sektorių, kuriuos tas tinklas turėtų apeiti. Ir netokios agentūros dar negali iki galo įsiaiškinti, kaip visą tai sąsąją su kitais sektoriais turėtų būti užtikrinta. O mes galų galia tikrai nesame nei ekspertai, nei atsakingi už darbą kitose sektoriuose. Bendrosios žemės ūkio politikos sektoriaus tinklai turėtų prisidėti prie bendro darbo ir prisidėti prie bendros diskusijos su aplinkos ministerijomis, rengiant vieno ar kito pobūdžio teisės aktus. Dėkoju. Toliau tęsime mūsų diskusijas. Judit. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Magleit už tai, kad atvyko pas mus, kad taip išsamei kalba įvairiais klausimais. Peržvelgus ataskaitą, kyla toks klausimas. Jūs minėjote, kad mums Reikia, kad labiau dalyvautų europiečiai, saugant mūsų išteklius, ekosistemas. Mums reikia e, naujų, labiau novatoriškų sprendimų susijusių su ištekliais, aš sutinku. Bet e, ką matau, paprastai inovacijas laikome techniniais sprendimais didesnių problemų visuomenės iššūkių. Um, mano kolega Šliteris minėjo, kad nebūtinai tai technologiniai sprendimai, tai elgsenos pokyčiai, tai norime pakeisti ir iš tiesų neužtenka mostelti burtininko lasdėlę, tai problemą neišspręsime. Tai uh, inovacijų politika, ar tai neturėtų daugiau būti socialinių inovacijų politika, elgsenos pokyčiai, ką mes turėtumėm pakeisti, galbūt iš tiesų darbo laiką pakeisti, vartotojų elgesys labai e, svarbus e, mūsų ištekliams išsaugoti. Informavimo kampanijos netliks viso darbo. Mums reikia kitaip patraukti žmonių dėmesį, traukti juos e, taip, kad keistosi vartotojų elgsena. Tad kokie sprendimai galėtų būti? Kriton Arsenė. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Magleit. Galėčiau užduoti daug klausimų apie miškus, bet rytoj vyks klausimai, kaip visi kolegos žino, skirti miškų prisitaikymui prie klimato kaitos, o ne magliai dalyvaus, kalbėsime apie tai. Bet e, dabar dėl Europos aplinkos agentūros ir dėl BŽUP e, reformos e, iš tiesų tai bus labai svarbu. Bet galbūt galėtumėm galvoti apie tai, kad naudos gavėjas moka, reikėtų tokio principo, o ne teršėjas moka. Kai kuriuose regionuose, e, miestų teritorijose. Tai būtų galima e, taikyti ir galbūt e, didelės biologinės įvairovės regionuose ir kaimo vietovėse tai būtų galima apibriežti. Ir ar turime duomenų tokiai sistemai įdėkti ir jeigu ne, tai ką būtų galima padaryti. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Magleit, sako panas Aikotas. Ačiū už pristatymą, dėje neišgirdau, nes pavėlavau, tai iš tiesų neturiu supratimo, apie ką kalbėjote, bet tikiu, kad puikus pranešimas buvo. Uh, ir e, trumpai apie aplinkos būklę. Ir e, turėčiau keletą minčių, kuriam norėčiau pasidalinti ir pasižiūrėti, ką galima būtų prieiti. Iš tiesų, e, ataskaita puikia, matosi, kokia padėtis Europoje. Ir iš tiesų išryškinate at, ateičiai svarbius klausimus, aišku, reikia susijęti numatomas Europoje politikas ir jų rengiama labai daug ir Europos aplinkos agentūra iš tiesų galėtų mums padėti parengti kokybiško ataskaitų svarbiais klausimais. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie BŽP reformą, aš neprašau EEA informacijos e, apie, tarkim, e, paramą pajamom. Tačiau, kai kalba eina apie tvarę e, maisto gamybą, tai yra vienas iš BŽP tikslų - tvarumas maisto gamybos. Tai svarbus klausimas ir e, turi labai daug informacijos, tačiau ją reikėtų susijęti, kad tinkamai formuojama ta politika būtų. Ta pati galima pasakyti apie sanglaudos politiką. E, Europos anglaudos politika bus vertinama, tikėkime, bus šiek tiek pakeista, tačiau tuomet e, klausimas yra toks, ką reiškia regioninė plėtra ir klimato aspekto integravimas regioninė plėtra. Viskas su tuo sutinka, kalba apie tai, bet kas iš tiesų turima galvoje, ką tai reiškia, jeigu mes e, die, įdieksime, integruosime klimato kaitos aspektą į sanglaudos e, politiką. Uh, Ta pati galima pasakyti apie tyrimo politiką. Žinoma, kalbėsime apie um, naujas tyrimo programas. Ir e, čia vienas iš svarbiausių klausimų ir čia minimų yra efektyvus išteklių naudojimas. Tačiau vėlgi, ką turime galvoje, kai tai sakome, kokį vaidmenį galėtų atlikti Europa. Taigi, e, reikėtų tikslingesnių tyrimų šiais konkrečiais politikos klausimais. Tai būtų labai naudinga, nes e, čia darbas sunkus ir vėlgi Europos aplinkos agentūra labai galėtų prisidėti e, prie nuoseklesnio komisijos darbo. E, Rytoj bus paskelbtas komunikatas skirtas e, žaliavoms. Mačiau e, projektą, ten kalbama apie žaliavo pristatymą į mūsų žemyną, tai geopolitinė ataskaita. Žinome, kad e, gruodį bus kitas komuni, komuni, komunikatas skirtas efektyviam išteklių naudojimui. Žaliavas reikėtų sėti su efektyviu išteklių naudojimu. Rugsėjį Komisija e, pati, pateiks biomasės e, komunikatą. Ir e, ką turim galvoje, kai sakom efektyvus biomasės naudojimas, tai galima gaminti vaistams gaminti, maistui, energijai, E, gaminti, o e, šiuo metu turime aiškius tikslus e, tik tai energetikos srityje ir tai pats neefektyviausias būdas panaudoti biomazę. Tai jeigu pažiūrėtumėm į visą gamybą, ką mes darome su biomase, tai Europos aplinkos agentūra čia tikrai galėtų labai daug mums pagelbėti. Ir dar vienas pastebėjimas pabaigai. Džiugu, kad įtraukėte pasaulinį globalųjį skyrių. Man jis labai patiko, bet kas ne visai aišku, tai poveikės Europos politikos trečiosiam šalims. Tai apie tai trumpai užsiminta. Vis dėlto, jeigu kalbame apie politikos pokyčius, dažniausiai, ypač Europoje, pažvelgtume į poveikio vertinimus, kalbame apie pasiekmes Europai. Tačiau ta politika turi pasiekmių ir ne ES šalims. Ir prie, priekybos prasme, ir emisijų prasme. Ir čia jūsų agentūra um, mums politikams galėtų padėti suvokti tą pasiekmes, nes dažnai politikai apie tai pamiršta. Taigi tokių minčių man sukėlė jūsų ataskaita. Dėkoju už ją. Dėkoju, ponia Magleit manyčiau, kad dabar būtų pats laikas atsakyti į tris užduotus klausimus, o paskui toliau užduosime klausimus. Uh, nu- Na, kiekvienas klausimas vertas atskiros diskusijos, ko gero, bet dėl elksenos ir to diskurso, kuris vyksta šiuo klausimu, kaip keisti. Ir Karlos neveltui palėtė darbo laiko klausimą, nes Labai gerai, kad atkreipiamas dėmesys į pagrindinius ataskaitos momentus. Visiškai sutinku, kad galų gale reikia galvoti apie tai, ką gali daryti patys piliečiai. Tačiau mes iš savo pusės žiūrime irgi, kaip reikia organizuoti kasdienį gyvenimą, judumą ir taip toliau. Bet o vietos valdžia turėtų geriau suvokti judumo reikšmę Ir manau, reikia žiūrėti plačiai. Paprastai, kai vietos lygių žmonės gana noriai keičia savo judumo modelius. Nes tai daug lengviau padaryti, negu tada, kai vykstame atostogauti už jūrų marių. Ir būtent aš manau, kad šioje srityje egzistuojanti technologija turi būti išnaudota, nors to iki šiol nepadarėme. Visos šios skirtingo pobūdžio diskusijos rodo, kad pirmiausia vietos lygių suteikiant darbų naštą, perleidžiant darbų naštą vietos administracijai reikėtų imtis veiksmų. O dėl išlaidų neveiklumo. Tai tos išlaidos labai didelės. Ir galiu pateikti pavyzdį. Iškastinio kūro pavyzdį. Jeigu pažiūrėsime, kokia buvo padėtis prieš 20-30 metų, tai suvoksime, kad jau tada reikėjo aiškios viena kitą papildančios politikos, o tiksliau viso politikų rinkinio. Reikėjo numatyti laipsniškas priemonės, užuot dabar įgyvendinus stambes priemonės. Ir jeigu pagalvosime apie transporto sektorių, tai ten reikėjo senai galvoti apie kainodaros kainų nustatymą ir suderinamumą kainų nustatymo įvairiuose sektoriuose, kad pasiektume tų tikslų, kurių mes dabar jau norime pasiekti. Todėl politika gali suvaidinti svarbu vaidmenį, keičiant elksenos modelį. Ką galime padaryti dabar? Ir čia jau turėtume perėti prie diskusijos apie žemę, apie BŽUP reformą nes mūsų galva BŽUP reforma gali duoti labai labai daug naudos. Ne tik tai užtikrinti tvarų, tvarę maisto produktų gamybą, bet taip pat sumažinti išmetamų teršalų kiekį, nes mes ne viską gaminame patys, labai daug ką įsivežame. Taigi, jeigu viską susijęsime tuo e, tarpusavėje, tai tada bent jau žemės ūkio sektoriuje kur kas racionaliau ir protingiau naudotume uh, žemės išteklius maistui gaminti ir galvotume apie kitus įmanomus variantus bažiau reformai. Pirmiausia, tai galėtų būti pamastymai ir reforma leidžianti užtikrinanti ūkininkų pajamų lygį. Kitaip sakant, ūkininkai, pavyzdžiui, galėtų auginti savo produkciją arčiau miestų, sumažėtų transporto kaštai ir tada vis tiek gal rinkos prieiga susiaurėtų, bet optimalaus išteklių naudojimo požiūriu ūkininkai atliktų viešosios paslaugos teikimo paslaugą. Taigi, kai galvojame apie paimas, tada gal reikėtų surinkti kiekybinių įrodymų, kiek teisingas erdvinis planavimas galėtų prisidėti prie geresnio produkcijos ciklo ir bio įvairovės išsaugojimo. Tai būtų naujo tipo požiūris ir informacijos rinkimas, aišku, pasikeistų. Ta pati galima pasakyti ir apie vandens sektorių. Taigi tai yra tokios mintis, kurias mes jau svarstome ir neturėtume, svarstant nuo esmintis, apeiti biomasės klausimą. Tai biomasė yra gerai, bet tam, kad gautume biomasę, mes turime panaudoti naujus žemės plotus. Ir štai čia jau racionalus planavimas viso proceso atiteks nacionalinėms vyriausybėms. Dabar kas turi sumokėti ir ar to neturi padaryti naudos gavėjas ir ar nereikėtų panaudoti ekonominių svertų, apie tai pakalbės mano kolega vėliau. Pirmininkė, atsiprašau. Taigi, mano kolega, dėl to ar neturėtų mokėti naudos gavėjas. Na, analizuojant visus tos klausimus, atsiranda labai įdomių dalykų, įdomių klausimų. Pirmiausia, kiek ES politika daro poveikį kitoms pasaulio šalims ir jų politikai. galima pasižiūrėti, kokiais e, produktais yra priekiaujama, ką auginame patys, ką ne. Ir per visą produktų sąrašą 144 produktai ir kiek reikia mūsų gaminamam produkcijos kiekiui žemės. Tai skaičius, žemės plotas apriektų 1,6 milijonus hektarų. Vienaip ir kitaip kyla klausimas, kiek mūsų regionas, turiu galvoje Europos Sąjunga, Europa, atsakingas yra už taršą ir kiek duomenys yra patikli, pati, patikimi. Aš manau, kad metodologija, kurios pagalba renkami duomenys, yra patikimi. Todėl, manyčiau, mes galime tokias išvadas padaryti ir tos išvados yra svarbios. Taip pat manome, kad per artimiausius mėnesius pasirodys lentelė, kurią vadiname Europos Sąjungos 27 valstybių narių taršos ir indėlio į ekologiją lentelę. Dar vienas dalykas tai yra gamtos išteklių panaudojimas ir skaičiavimas per BVP, nes BVP pirmiausia skaičiuojama kas? Žemės ūkis, žuvininkystė ir kiti, ir tai sudaro per visas 27 šalis 3 procentus. Toliau, miškininkystė, žuvininkystė ir žemės ūkis. Koks indėlis sąsojoje su mažmeninė priekyba ir e, maisto produktų gamybą. Ir kiek tai duoda naudos, pamatytume, kad uh, trigubai išauga šių sektorių tada vertė ir vertė BVP požiūrio. Naudos gavėjas. Jų yra daug, jie pasiskirsto per visą grandinę. Madame McAvan, maintenant c'est vraiment à vous. Na, galų gale žodis panėmė. Klausimas e, dėl farmacijojo farmakologinio budrumo teisės aktas buvo svarstytas rugsėjai, paprašėme e, komisijos parengti ataskaitą kartu su EAA e skirtą vaistų veiksmingumą ir aš pasižiūrėjau tekstą, ten termino nenustatyta, Jeigu kam nors įdomu, galiu pasakyti, kad komisija parengs ataskaitą. Galbūt reikėtų nusiųsti laišką komisijai ir paklausti jos, ką komisija nuveikė, ar kreipėsi į Europos aplinkos agentūrą, ar procesas pajudėjo į priekį. Čia yra sakoma, kad reikia bendradarbiauti ir su valstybėm narėm. Tai reikėtų užtikrinti, kad tai vyktų, kadangi dabar tam turime teisinį pagrindą. Vitorija Prodi. Dėkoju. Norėčiau padėkoti poniai direktoriai už tai, kad ji atvyko į mūsų posėdį. Norėčiau paminėti tai, ką jūs pasakėte dėl bendros žemės ūkio politikos, dėl naujos bendros žemės ūkio politikos. čia labai svarbu, ką žemės ūkis galėtų padaryti aplinkos naudai. Jūs paminėjote dirbožėmį ir žemės išteklių išsaugojimą, tačiau e, iš tiesų dar mūsų laukia mūšis, nes e, dirbožėmio apsaugos direktyva e, yra blokuojama kai kurių valstybių narių. Taip pat manau, kad ne. kad reikia iš tiesų kovoti už dirbožėmio išsaugojimą, nes dirbožėmis yra labai ribotas išteklis ir e, jo nikimas sukels didžiulės pasiekmes, todėl mums reikia e, E, kažką daryti, vystyti kažkokias e, naujas dirbožėmio apsaugos politikas. Tai yra naujas iššūkis, naujas iššūkis, kuris taip pat yra susijęs su klimato kaita, su e, ekstremaliomis ir dažnesnėmis liūtimis. Taigi matome, kad mes turime uh, be, beveik kiekvienam kvadratiniam mūsų žemės metrui e, taikyti kažkokias strategijas. Pavyzdžiui, mes turime netgi kažkaip e, tvarkyti su lietaus vandeniu, e, galbūt jį panaudoti tam, kad būtų galima išsaugoti gruntinius vandenis. Tai visa yra, aišku, svarbios svarbios užduotis, bet jos yra susijusios ir su tam tikromis lėšomis. Tai reiškia, kad reikia važiuoti į tas probleminės vietovės e, ir kažką daryti vietoje. Kita vertus, taip pat turime naudotis atsinaujinančiais ištekliais. Kalbant apie dirbožėmę išsaugojimą, tai mes turime kalbėti ne tik apie žemės ūkio politiką, bet ir, pavyzdžiui, miškų išsaugojimo politiką. Turime saugoti ir miškus. Nes miškai susiduria su gaisrų pavojais. Taip pat, aišku, miškai yra susiję su biomase ir visa tai sudaro bendrą sistemą. Į visas šias problemas turime žiūrėti kartu. Biomasės išgavimas ir tapo labai svarbiu uždaviniu ir tai taip pat prisideda prie to, kaip mes kovosime su klimato kaitos iššūkiais. Taigi, mums reikia kažkokios sistemos, kuri padėtų mums iš vienos pusės išgauti biomasę ir ją tinkamai naudoti, tačiau iš kitos pusės taip pat turėtume pasirūpinti tuo, kad ne išnyktų gruntiniai vandenys, taip pat turime sukurti atitinkamas hidraul, hidraulinės galimybės. Tai yra labai svarbu visai mūsų sistemai. Taigi turime kažką daryti, kad išsaugotume visus pagrindinius išteklius nes tai iš tiesų yra labai svarbus dalykas, tai tas, tą daryti siūloma ir ataskaitoje. Aš manau, kad šią ataskaitą yra tikrai labai rimtas dokumentas ir aš jį rimtai pastudijuosiu. Dėkoju. Ponas profesorius Kūlas. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti už kvietimą prisidėti prie šios diskusijos. Neužduosiu klausimų, bet truputį pateiksiu informacijos, kaip atstovas dirbantis komitete, o jame dirbo aš ir mano kolega Holzbegas. Kadangi man tenka garbė jums atstovauti nuo pat agentūros darbo pradžios šiame komitete, turiu pasakyti, kad ši konkretiai ataskaita nepasižymi didesniu optimizmu ateities perspektyvos požiūriu. Vargu ar būtų galima aiškiai pasakyti, kokie yra. Balta, juoda, jinai labiau pilka ir pilkos spalvos intensyvumas kai kuriuose srityse yra gana didelis. Parlamentas laiku pradėjo <clears throat> analizuoti įvairias ataskaitas apie gamtą, apie aplinką, tam, kad susidarytų bendrą vaizdą, vėliau buvo pereita prie analizės, prie sintesės, o dabar mes žengėme kitą žingsnį. Mes susijėmėme vertinimu, tam, kad ne tik suprastume simptomus, bet ir esminės priežastis, kodėl taip neigiamas, kodėl daromas neigiamas poveikis aplinkai. Aišku, visada kyla klausimas, kiek toli galime žengti, atsižvelgdami į agentūros turimus išteklius ir priemonės. Aš manau, kad agentūros darbo sėkmė ir ataskaitos kokybė neturėtų mūsų užliuliuoti Ir turėtume suprasti, kad norėdami viską priepti galima apsunkinti agentūrą sudėtingų darbų. Pavyzdžiui, mes galime kreiptis į agentūrą, kad jinai padėtų formuoti politikas, reaguoti į komisijos formuojamą politiką, kuri labai dažnai nebūtinai uh, pasižymi darna ir dar stebėti, kaip visą tai gyvendina valstybės narės. Aš manau, kad toks uždavinys būtų gana sudėtingas. Ir agentūra vis tik tai bando tą sudėtingą uždavinį atlikti ir siekia pusiausviros. Galvojant apie ateities darbus daro pastebėti, kad kuo daugiau bus atlikta analizų, tai EPAS aplinkos agentūrų, aplinkos apsaugos agentūrų tinklas, nepaisant jo tobulumo ar gerumo, vis tiek vienas nesusidaro su visais uždaviniais, mes turime pasinaudoti ir kitus ryčių tinklų pagalbą. Tai jau buvo daroma ateitie. Todėl dabar labai svarbu, kad parlamentas pritartų ir priemonėms, ir suformuotų, padėtų suformuoti aišku agentūros mandatą. Neturime pamiršti tokio svarbus momento kaip statistiniai duomenės. Reikalinga užtikrinti galimybę naudoti statistinius duomenis. Ir agentūra turi turėti teisę pareikalauti iš kitų institucijų statistinių duomenų, tam, kad galėtų suvokti tikrai vaizdą ir atlikti įsame analizę. Tačiau tokių galių agentūra iki šiol neturi o jos yra būtinos. Nes manau, parlamentas teisingai mano, kad agentūra turėtų panaudoti ekonominius duomenis, statistinius duomenis, demografinius duomenis ir visų kitus ryšių duomenis. Tam reikia išplėsti jos įgaliojimus ir nebejotinai reikalinga užtikrinti, kad kitos atitinkamos ES agentūros teiks duomenis agentūros prašymų, aplinkos agentūros prašymų. Net šioje ataskaitoje, kiek abstrakčiai, tačiau apie tai kalbama, tačiau nebūtinai um, atitinkamos institucijos, kurios analizuos tą ataskaitą, taip aiškins vieną ar kitą teiginį. Todėl Reikia galvoti, kaip dirbti su vietos valdžia, kad padėtume jai integruoti aplinkosaugos politiką į kitas įvairias sritis. O jeigu jau mes norime, kad aplinkos agentūra mums padėtų ir vietos valdžiai padėtų, tai tada turime galvoti apie gebėjimų stiprinimą ir administracinių gebėjimų stiprinimą. Nes nebejotinai pagrindinė našta, ko gero, turėtų tekti vietos valdžiai, o tam reikia, o norint, kad vietos valdžia gerai dirbtų, jinai pati turi išmokti daugelį dalykų. Nepakanka vien tik tai kažkokio tinklo. Nepakanka tik tai parengti gerą politiką, gerus teisės aktus, reikia išmokyti žmonas įgyvendinti visą tai. Ir bent aš taip įsivaizduoju ateities perspektyvą. Nes šiuo metu mes esame tik perinamajame laikotarpyje, kada mes viską svarstome, bet dėja mažai ką suprantame. Ir tam to šioje situacijoje atsiranda pavojus. Taigi, reikalinga agentūrai, aplinkos agentūrai suteikti tinkamą mandatą, tinkamas priemonės, kad ji galėtų pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū profesorius Kulos, pana Maklaido. Leiskite padėkoti jums visiems už visus jūsų klausimus ir uh, leiskite trumpai atsakyti ponui Prodė. Žinoma, dirbožėmis labai vertingas išteklis uh, ekosistemai, o tai yra dalis. Uh, E, viso to aplinka turi suktis mūsų diskusijos, nes, nes žemė, dirbožėmis, biologinė įvairovė, visą tai susiję yra su tuo ir teisingai pažymėjote, kad mums kliudo suprasti e, e, dirbožėmi tai, kad sustojo diskusijos dėl dirbožėmio direktyvos ir aš tikiuosi, kad tai pasikeis, kad mes galėsime kompleksiškai tai spręsti kalbėsim su atitinkamom valstybėm, kad pagal GMS programą būtų galima sudaryti e, visą bendrą vaizdą. Ir mes su geologiniam tarnybom dar 7 metais susitarėm e, visoje Europoje, kad būtų dalyjamas e, žemėlapiais. Ta pati galima pasakyti apie, apie, apie miškų uh, E, atliekas, kalbant apie efektyvų išteklių panaudojimą. Jeigu sutelksime tik tai vieną išteklių, tai iš tiesų paleisime iš akių tuomet kai, e, kai, kurios, kai kurias nenumatytas pasiekmes. Ačiū labai Jums visiems už visus klausimus. Priemiau Damien, ką sakė ponas Kolas. Ir dar vieną dalyką norėjau pažymėti. Europos teisės akto e, poveikis. Turime tvirtų įrodymų, kad yra teisės aktų, kurių laikomasi pasaulinių lygmenių, tačiau turime taip pat ir įrodymų kur matome, kad ES deda didelės pastangas teisės aktams įgyvendinti, bet tie teisės aktai nėra tinkami tikslui pasiekti, kai kalba eina apie eksportą, kai kalba eina apie konkuravimą pasaulio lygmenių ir galbūt e, tokiai analizai reikėtų skirti daugiau dėmesio, kokios kliūtis yra, ko pasiekiama yra teisės aktais, turėtume padėti gyventi tvarumo kriterijus, panaudodami išteklius. Ir kartais galbūt priemonės nedarė jokios įtakos rinkai, kartais galbūt mums nenaudinga yra, e, kaip pavyzdžiui, ISO standartai pasiekia tų pačių tikslų ir turime, turime pavyzdžių, turėtume pagalvoti apie tai. Pirmininkė, norėčiau padėkoti e, Jums už man skirtą laiką, norėčiau padėkoti Džoko kitiems e, kolegoms ir tikiuosi, kad Jums bus įdomu perskaityti visą ataskaitą, o ne tik tai tai, ką šiandien pristatėme. Dar kartą dėkoju. Ačiū, ponė Magleit. Iš tiesų labai įdomu buvo jūsų išklausyti šią popietę. Dėkojam. propose que nous, nous poursuivions. Alors, l'ordre. Taigi siūlyčiau tęsti mūsų posėdį. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar turėtų būti keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl prekybos taršos leidimais ir oro taršos. Taigi diskutuosime su komisijos atstovais dėl prekybos apivartiniais taršos leidimais. Todėl norėčiau iš karto suteikti žodžių, žodį ponui Filip François. Kol pon, ponas Krameris ateis į salę. Jau matau, kad ponas Krameris ateina, bet suteiksiu žodį komisijos atstovui. Labas rytas, aš atstovauju aplinkos generaliniam direktoratui ir pirmiausia noriu atsiprašyti pana Vening, mano skiriaus vadovė, kuri ketino atvykti, dėja dėl sveikatos priežasčių negalėjo atvykti jūsų posėdį šiandien po pietų. Bet jūs vardu noriu padėkoti komitetui, kad komitetas taip vertina tą darbą, kurį mes atlikome dėl azoto dioksito, dėl sėros dioksido išmetimų. Ir aš pirmiausia noriu keletą žodžių pasakyti apskritai tą temą, bei pristatyti jums tuos rezultatus, kuriuos gavome atlikę tyrimą. Pirmiausia, Noriu paaiškinti, kodėl komisija analizavo galimybę ETS sistemą išplėsti apimant SO2, tai yra siros dioksidą ir azoto dioksidus. Mes norime paprasčiausiai, kaip galima geriau išnaudoti turimus išteklius, užtikrinant įmanomai geriausią aplinkos apsaugos lygį. Ir analizavome kaip tai būtų galima padaryti. Todėl atlikome atitinkamą analizę ir tyrimę ir žiūrėjome, kaip galima plačiau panaudoti rinką grindžiamas priemonės. Pasinaudojame ir įvertinam IPPC direktyvą, kuri buvo pritvirtinama ir galioja nuo 7 metų. O be to, ankstesni tyrimai rodo, kad būtent šie du taršos elementai, sieros dioksidas ir azoto oksidai, labiausiai teršia aplinką, daro didžiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Tačiau tuo metu, kai buvo daromas pirminis tyrimas 2007 metų pabaigoje, mes padarėme išvadą, kad atlikto tyrimo nepakanka norint sukurti sistemą, nustatyti aukštutinės išmetamoms šioms medžiagoms taršos ribas ir teikti pasiūlymą. Todėl mes tuo metu pasiūlėme tik tai IPPC direktyvos peržiūrą, kuri prasidėjo 7 metų gruodą. Vėliau komisija ėmėsi tolesnės analizės, atliko poveikio vertinimą, analizuodama kokį galima poveikį ETS sistemos išplėtimas darytų ekonomikai ir aplinkosaugos sistemai. Ir pastaruosius pusantrų metų atlikdami tyrimą mes remdamiesi faktais surengiame labai rimtas ir išsames diskusijas su visomis suinteresuotomis pusėmis. Dabar tyrimas jau juda link pabaigos, renkame, renkame papildomą informaciją. Tada darysime išvadą. Noriu pasakyti, kad šis tyriamasis darbas buvo atliekamas ne tam, kad atsirastų nauji reikalavimai, o tam, kad tiesiog e, pakeistume tai, ką mes vadiname valdymo ir įsakymų kontrolę ir išplėstume dabartiniu metu galiojančią kreditų sistemą. Ir norėčiau, kad tai aiškiai suprastumėte ir žinotumėte, ką mes darome. Azoto oksidų leidimų priekybos sistema leis tą, padai, tą sistemą sukurti pagal pramoninės taršos direktyvą, bet galėsime nustatyti atskiriems įrenginiams taršos ribas ir galvoti apie techninės priemonės. Tačiau pramonės taršos direktyva yra tik vienas iš dokumentų, kuris bus keičiamas. Visas kitas dokumentų paketas liks galioti. Keletas detalių. 2009 metais mes atlikome dar vieną analizę, kurio baigėme šių metų viduryje ir toliau. Tolesnė analizė, ta pačia tema dėl siros dioksido, dar tebe vyksta. Ir mes žiūrėjome, analizuojame įvairius aspektus - poveikis aplinkai, poveikis ekonomikai. Yra numatyta net 20 skirtingų variantų ir kriterijų, kuriais galėtų būti remiamasi kuriant tą sistemą. Mes taip pat bandome giliau panalizuoti ekonomikos poveikį, pavyzdžiui, poveikį konkurencingumui vidaus rinkoje arba naujų darbo vietų kūrimui pačiai darbo rinkai. Rezultatai to tyrimo, o jie buvo paskelbti šių metų viduryje, rodo, kad priekybos taršos leidimais sistema šiuo atveju galėtų padėti sumažinti azoto oksidų ir sieros dioksido išmetimus gana mažais kaštais. Kitaip sakant, mes galėtume užtikrinti, jog išmetamų teršalų kiekis yra daug mažesnis, pakeičiant šią iš dalies, pataisant iš dalies pramonės taršos direktyvą ir tai kainuotų mažiau. Tolesni tyrimai apsiribos siauresnę temą bandysime išanalizuoti, kokios turėtų būti rybinės vertės ir kokių priemonių reiktų imtis, kad e, tos ribinės vertės būtų įgyvendintos. Aišku, reikės e, modeliuoti, reikės galvoti apie geriausias turimas priemonės, tačiau nebejotinai dėl siaurumo analizės reikės papildomai dar panalizuoti, koks bus galimos sistemos poveikis. Pirmojo tyrimo metu nustatėme, kad finansinės išlaidos, taip pat ekonominė nauda pasiskirsto, pasiskirstis priklausomai nuo pačios sistemos ypatybių tai yra kaip bus sukurta sistema, kaip bus um, leidimai skirstomi ir kokiu metodu bus leidimai skirstomi, ar nemokamai, ar per aukcionus. Tai yra vienas momentas. Kitas dalykas, mes analizavome konkretų poveikį ekonomikai. Ir vėlgi, prieėmė išvados, kad būtent leidimų paskirstimo būdas suvaidins šiuo atveju patį didžiausią vaidmenį, nes jeigu bus parduodama per aukcionus, tai tada bus sukauptos papildomos lėšos ir reikia galvoti, koks bus tų lėšų panaudojimo mechanizmas. Dar vienas dalykas - pereimas prie priekybos leidimais pačiai, pavyzdžiui, elektros energijos kainai ar kito sektorių produktų kainoms bus nežymus, bet darbo rinka išloš. Aš jau minėjau, kad mes viso proceso metu atlikdami tyrimą ir analizą konsultavomės su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis ir azoto oksidų atveju, tai diskusija buvo labai plati, labai visą apimanti, dalyvavo labai daug suinteresuotų ir subjektų ir tos diskusijos pagrindų komisija suformavo savo požiūrį. Aišku, šiuo klausimu ir parlamentas pareikš savo nuomonę. Bet mūsų atliktas tyriamasis ir analitinis darbas leis uh, aiškiau matyti, kokios yra sąsojos su apskritai ATS sistema, kuri galioja šiuo metu. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad jau beveik baigiame dar vieną analizę, kaip ir tos dvi studijos, apie kurias minėjau. Ir sprendimas ar teikti pasiūlymą dėl priekybos azoto oksidų taršos leidimais bus priimtas, matyt, artimiausioje ateityje, galvojant, aišku, ir numatant įvairius apribojimus susijusius su tokia sistema. Taigi tiek iš mano pusės ir mielai atsakysiu jūsų klausimą. Dėkuoju toliau, ponas Krameris. Labas vakaras. Iš karto paprašiau žodžio, nes esu pranešėjas dėl e, IPPC direktyvos peržiūros. Ir kaip tik dabar ir baigta ta peržiūra ir aš labai įdėmiai stebiu e, tą, ką daro komisija, o ji šiuo metu rengia naują priemonę, kuri turėtų padėti mažinti oro taršą Europoje. Tačiau man kilo daug kritinių klausimų ir komisijos pasisakymą aš, taip, aš supratau taip, kad jie nesirengia mums pateikti naujo pasiūlymo. Jie iki šiol yra tokioje fazėje, kur daromos, daros, atliekamos įvairios studijos, poveikio vertinimai, kur yra tiesiog bandoma ištirti, koks priemonių poveikis galėtų būti. Uh, Aš iš tiesų labai kritiškai ir skeptiškai vertinu tai, ką pasakė komisija. Mes turime direktyvą dėl prekybos taršos leidimais. Ta direktyva nėra labai gera, tačiau ji yra teisės aktas ir mes jį dabar pakeitėme. Mes netgi pasiekėme pažangos ir čia galėčiau tą žingsnį vertinti sėkmingų žingsnių. Ir mes apribojame galimybės pramonės įmonėms e, nesilaikyti atitinkamų ribų. Aišku, šita, e, š, visa tai turės dar e, įsitvirtinti praktikoje. Galbūt e, atsiras galimybė vėl ieškoti kažkokių spragų ir rasti kažkokias e, kažkokius formuluotės, kurios padėtų išvengti uh, tam tikrų taisyklių laikymosi, tačiau kita vertus aš iš, iš įvairių valstybių narių gaunu įvairių atsiliepimų, netgi iš tų valstybių narių, kurios iki šiol netaikė priekybos taršos leidimai sistemai, sistemos. Ir todėl iš to galiu daryti išvadą, kad mes dabar galėtume pasinaudoti esamomis priemonėmis, kad pagerintume situaciją. Todėl manau, kad šiuo metu yra visiškai netinkamas laikas kalbėti apie kažkokių ribinių verčių sistemos pakeitimą e, priekybos taršos leidimai sistema, nes tokiu būdu atsirastų labai daug praktinių problemų. Nežinau, ar komisija apie tai pamastė. Dėl to man kyla klausimas ir ją, tą klausimą norėčiau iš karto adresuoti komisijai, kaip veiks sistema, kurioje e, tam tikros ribinės vertės yra taikomos kažkokiai stambiai pramonės įmoniai, pramonės įrenginiams ir kaip veiks sistema, kurioje uh, kaip ta sistema veiks lygiai grečiai su e, prekyba taršos leidimais. Kaip turės elgtis tos valstybės narės, kurių teisės aktai yra tiek pažengę, kad ten veikia tų ribinių verčių sistema. Ir kaip valstybės narės turės palaipsniui keisti sistemą ir kodėl mes norime keisti jau egzistuojančią veikiančią sistemą nauja sistema. Taigi, man neaiškus šitie dalykai, tačiau kita vertus taip pat reikia pasakyti, kad pasaulyje yra kitų regionų, kur iš tiesų yra teigiamos patirties prekybos taršos leidimais ir tos sistemos yra dėl to tokios sėkmingos, kad jos yra organizuojamos vietos lygmenių. O jeigu aš teisingai suprantu komisiją, komisija bando įvesti sistemą, kuri e, būtų taikoma visoje Europoje. Prisimenant sistemą CO2 leidimais, buvo, mums nepavyko e, sąžiningai paskirstinti kontingentų, atsiprašau, kvotų. Taigi, kyla klausimas, kaip mums pavyks suderinti tą visiškai skirtingą e, valstybių narių išeitinę, pradinę situaciją, nes, nes yra valstybių narių, kurios yra toli pažengę, yra valstybių narių, kuriuose dar niekas nevyksta. Ar mes galime e, dabar bausti tuos, kurie yra pažengę? Ir ar galime įpareigoti valstybės narės netaikinti kad įpareigotumėm valstybės narės nesimti papildomų mažinimo priemo, priemonių. Taip pat mes kalbame apie įvairią taršą, tiek oro taršą, tiek vandens taršą. Aišku, oro tarša yra svarbus dalykas, bet tai yra tik vienas visos taršos aspektas. Tas integruotas požiūris e, reiškia, kad mes kalbame tik apie vieną kenksmingą medžiagą. Ir ar galima prekyba oro taršos leidimais suderinti su dabar egzistuojančiais teisės aktais. Tai yra esminiai trys klausimai ir aš tikiuosi, kad ES komisija nepriims kažkokių skubotų e, sprendimų ir nekeis egzistuojančios sistemos. Euh, Dėkoju. Yra Keturi kolegos norintis atsisakyti - Kriton Arsenis, Restrusi, Ilinda e, e, McKevin ir viskas, galiu baigti kalbėtojų sąrašą. Ar dar yra kas nors, kas norėtų pasakyti dėl šio punkto? devait être examiné demain matin et qui concerne aussi les permis d'émission et sur lequel euh Toliau mes dar nagrinėsime kitą punktą. Rytoj kalbėsime apie Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą. Taigi dar ponas Grotė pasisakys ir viskas, kalbėtojų sąrašas baigtas, kiekvienas iš jūsų gausite po dvi minutės. Taigi, Kriton Arsenis. Um, I would like to ask the Commission whether it has. Ačiū pirmininkė. Uh, norėčiau užduoti komisijai klausimą, ar turi numačiusi uh, e, tikslinę kainą NOX ir ar galvojama ir apie minimalę kainą šiltnamio efektą sukeliančių uh, dujų ir SO, SO2 ir NO, NOX ir CO2 atveju. Ir E, toliau žinome, kad daug nesėkmių lydėjo e, prekybos taršos leidimai sistemą. E, aštuntaisiais metais perteklius buvo leidimų. Kaip būtų galima išvengti tokių nesėkmių, kai įtrauksime į prekybos taršos leidimais sistemą NOX ir SO2? Pone Vaisgerber, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką pasakė ponas Krameris. Iš esmės yra taip, kad pramonės e, emisijos, SO2 emisijos ir azoto oksido emisijos sumažėjo pastaruoju metu. Ir iš tiesų tai yra susiję ir su mūsų patvirtintais teisės aktais. Ir tai E, matyt įtakos, kad e, azoto oksido emisijos sumažės 47 procentais, o, švero, o seros dioksido emisijos 66 procentais. Ir tai yra susiję su mūsų švaraus oro strategija. Taip pat yra labai svarbu paminėti, kad atitinkamos NVO dirba šioje srityje ir jos išreiškia susirūpinimą dėl kaštų, Todėl man iškilo du klausimai. Pirmas, ką komisija, ko komisija tikisi iš tos naujos e, prekybos taršos leidimai sistemais ir kaip ko jinai žada pasiekti pereidama prie šitos sistemos ir ar nebus papildomos naštos ir tam tikro nesaugumo. Ir ar nebus taip, kad ši sistema visiškai neprisidės prie veiksmingo taršos mažinimo. Kodėl mes norime keisti sistemą, kuri buvo sėkminga, kuri sumažino taršą, tai yra įrodyta, e, kuri padėjo įgyvendinti švaraus oro tikslus, aš to nesuvokiu ir dėl to norėčiau pritarti kolegai Kramer ir paklausti komisijos šių dalykų. E, monsieur... Oreste Rossi. Ponas Oreste Rossi. Sì, grazie Presidente, solo due chiarimenti. Ma uno... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau išsiaiškinti du dalykus. Man abejojim, abejojimą kelia ta, tie prie, prekybos taršos leidimais aukcijonai. Nežinau, ar mes išvengsime finansinių spekulacijų, tačiau bet kokiu atveju e, ne, neturėtume kurti tokios situacijos, kai būtų aukcijonų kažkokia birža, e, nebūtų, ne, neturime kurti kažkokių išvestinių vertybinių popierių iš tų, remdamiesi tais sertifikatais. Toliau kitas dalykas, kaip galima kontroliuoti valstybių narių sprendimus. Valstybės narės juk turi panaudoti e, lėšas gautas iš, preky, iš prekybos taršos leidimais e, siekdam, siekdamas efektyvaus energijos e, naudojimo. E, ir valstybės narės turi tik informuoti komisiją apie savo sprendimus, ar jos turės galimybę, ar atsiprašau, ar komisija turės galimybę kištis į valstybių narių sistemą. Ar iš vis nebus jokios kontrolės, kurią vykdys komisija? Norėčiau tiesiog paklausti, kaip veiksta sistema. Oui. I would like to make also a couple of points. Aš irgi norėčiau sakyti porą minčių, sako panas Kalakakis. Tai uh, e, sėtusi su patirtim iš prekybos taršos leidimais mechanizmo gyvenimo iki šiol. Uh, švarios e, plėtros mechanizmo sektorė matome problemas įgyvendinant e, priekybos taršos leidimais e, sistemą ir ne tik tai e, švarios plėtros mechanizmo srityje, bet ir kitais atvejais. Ir pirmas tiek iš komisijos girdėjom, kaip bus sprendžiama problema to, kas atsakingas yra už rinkos sutrikimus. Uh, priekybos taršos e, e, leidimais rinkos e, sutrikimus. Ar tai bus daugiausia konkurencijos generalinis direktoratas, kuris bus atsakingas už tai. Turim nemažai klausimų dėl pačios sistemos. Uh, kuri yra skirta iš esmės priekybai, kadangi e, CO2 yra pasaulinis reiškinys. Todėl labai tarsi tiktų prekybos sistemai. Sieros dioksido ir azoto oksido atveju yra ir uh, vietos veiksniai, tai kur kas labiau vietos reiškinys negu CO2. Todėl labai atsargus turėtumėm būti prieš leidžiantis į tokias avantūras, turėtumėm e, pagalvoti ir apie kitus būdus prieš dėgiant prekybos taršos leidimai sistemą šioje srityje. Bent jau turėtumėm rasti sprendimus priekybos taršos leidimais sistemos problemų prieš einant toliau ir dėgiant ją kitur. Ponas Grote, dėkoju. Įtraukę aviaciją į priekybą taršos leidimais pasiekėme tam tikro rezultato, iš tiesų tam reikėjo daug pastangų, ypač čia parlamente komisija tada sakė, kad azoto oksido mažinimui aviacijoje ji dar pateiks atitinkamus pasiūlymus. Todėl aš nesuprantu, kodėl dabar staiga šokama prie pra pramonės įrenginių. Manau, kad reikia veikti sistemingai, iš pradžių užbaigti vieną darbą, paskui daryti kitą ir jūs gavote mūsų, raštišk, mūsų raštus dėl šio pasiūlymo. Dėl švarios plėtros mechanizmo mes turime kalbėti apie kitas dujas, kurios daug kenksmingesnės už, už CO2. Tačiau apie tai yra nekalbama, todėl aš norėčiau paklausti komisijos, ką ji žada padaryti, kad nebūtų e, rinkos iškraipimų, su kuriais susiduria tam tikros įmonės šioje srityje. Bien vouloir euh, Koju dabar suteiksiu žodį komisijai, kad ji kiek įmanoma trumpiau atsakytų visus užduotus klausimus. Okay, um, Ačiū. Pasitengsiu atsakyti į daugumą klausimų. Kai kurie klausimai daugiau būtų adresuoti kolegoms iš klimato um, e, kaitos kovos veiksmų direktorato. Dabar e, dėl to, kaip veiktų priekybos taršos leidimais e, sistema greta sistemos pagristos ribiniam vertėm, turėčiau pakartoti tai, ką sakiau anksčiau, ką mes nagrinėjom, ką analizavom. Tai buvo sistema, kuri pakeistų reikalavimą taikyti e, geriausias e, galimas e, technologijas ir taikyti ribinės vertės renginiams, kuriems taikoma priekybės taršos leidimo sistema. Tai ta būtų paralelinė sistema, kurią nagrinėjom. Tačiau pristatymo metu minėjau, jog gali iškilti poreikis sukurti minimalų saugiklį ir tai galėtų būti uh, ribinių verčių formą, tuo būtų galima atsižvelgti į vietos problemas kylančias dėl prekybos taršos leidimo sistemos dėgymo. Taigi vietos taršos problema, aišku, neramina, tą reikėtų toliau nagrinėti, nes dabartinis dabartinis modelis mums neleido padaryti tvirtos išvados dėl to. Uh, Dėl masto iš tiesų nagrinėjame visą Europą apimančią sistemą, bet taip pat ir scenarius, kurie būtų labiau regioniniai, ar, ar kuriuose dalyvautų tik tai kelios valstybės narės, taigi jau nagrinėti keli variantai, tačiau už pat pradžių pasakėme, kad sistema mūsų nuomonė turėtų būti grindžiama bent jau visoje Europoje taikomomis taisyklėmis. Mes taip pat manome, kad kuo platesnė E, priekybos taršos leidimai sistema, kuo platesnė regioną jie apima, e, tuo e, didesnis ekonominis, ne, ekonominis efektyvumas būtų, nes tiesiog daugiau leidimų būtų prekiaujama. Dabar dėl skirtingų pradžios taškų aukų ir galimybės bausti už e, ankstyvus veiksmus. Čia reikėtų na, pabrėžti, kad iš pat pradžio nagrinėjome sistemas, kurios bent jau pasiektų uh, tokių pačių užmojų lygių, kaip kad turime pagal pramonės taršos direktyvą. Tai ši, uh, šios direktyvos rezultatas emisijos požiūrių ir poveikio aplinkai požiūrio buvo tarsi etalonas atliekant tos tyrimus ir visuomet galimos priekybos tuos e, sistemos rezultatus e, lyginome su tuo referenciniu scenarijum, siekiant užtikrinti, kad ir koks scenarius būtų pasirinktas, būtų pasiektas tas pats aplinkosauginių užmojų lygis. Tai tai būtų svarbu e, apibrėžiant viršutinę emisijų ribą Ji turėtų būti grindžiama bendru įgyvendinimu geriausių galimų technologijų, ne, ne individualiu atveju, bet bendru e, įrenginių dalyvaujančių sistemoje lygmeniu. Ir taip nustatyta turėtų būti viršutinė riba, negalvojame apie tikslinę kainą arba minimalę kainą pačių leidimų. Dabar e, dėl klausimo dėl integruoto požiūrio e, į PPC direktyvos ir pramoninės taršos direktyvos. Uh, Norėčiau priminti, kad kitos leidimo sąlygos e, būtų iš, išlaikytos be SO2 ir NOX ribinių verčių. Tai e, e, tie įrenginiai, kur dalyvautų sistemoje, turėtų laikytis visų kitų apribojimų arba ribinių verčių. Be to taip pat puikiai suprantame, kad priekyba taršos leidimais reikštų, kad pasikeistų sistema, uh, Ir e, dabar nagrinėjame e, tyrimų rezultatus, bet taip pat ir e, komentarus gautus iš suinteresuotų šalių. Į visą tai bus visiškai atsižvelgta prieš priimant sprendimą, kaip pasakiau, dėl to, ar dėkti tokią sistemą ar ne. Uh, dėl sistemos pritinės verties arba dėl to, ką e, komisija mano to klausimu kokia ta vertė galėtų būti. Vėlgi iš pat pradžių sakėme, kad mes nagrinėjome e, sistemą, kuri užtikrintų didesnį ekonominį naudingumą pasiekiant tą patį E, aplinkos sauginio užmojų lygio ir tikimės, kad tai ekonomiškai naudingai būtų galima e, padaryti ir pradedant tyrimą e, tuo ir buvo remtas ir taip pat ir nagrinėjant vairius scenarius. Uh, Ar baigėte jau savo pasisakymą? Jeigu taip, tai tuomet siūlyčiau, kad mes tuo pačiu išnagrinėtume ir 23 punktą mūsų darbo atvarkės, nes čia mes tiesiog kalbėsime apie Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo. Na, dėl kreditų, kurie atsiranda dėl AFCD projektų ir rūkštinio medžiagų mažinimo, tai jūs nepamirškite, kad taryba suteikia komisijai įgaliojimus nuo 13 metų, išanalizuoti nuo 13 metų sausio mėnesio taikytiną kreditų sistemą. Ir praėjusią savaitę komisija jau pateikė pasiūlymą dėl HFC ir PFC medžiagų, numat, galvojant apie jo įgyvendinimą nuo 13 metų. Iš viso yra vykdomi 20 projektų ar 25 projektai ir maždaug vienas procentas tokių projektų faktiškai sudaro jam tenka visi tie kreditai, kurie, buvo, kurie yra išduodami pagal švarios plėtros mechanizmą FPC. FPM, atsiprašau. Galvojant apie kreditus, tai nebejotinai mes pirmiausia jų pagalbą stengiame remti tarptautinės pastangas, siekti pažangos, mažinant klimato kaitos padarinius, ir tai dar be kitako susiję su ES CO2 kaina. Europos parlamentas savo laiku buvo pateikęs komisijai prašymą į energetikos ir klimato kaitos dokumentų paketą įtraukti ir tyrimą, kurio metu būtų nustatyta, kokiu papildomu reikia imtis priemonių, kad direktyvos 12 straipsnis būtų įgyvendintas ir komisija per artimiausius keletą mėnesių svarstys šį dalyką kartu su parlamentu. Kalbant apie galimos, galimą kainą, tai pagal ES PTLS sistemą nėra jokios tikslinės kainos, jokios siektinos kainos, tiesiog kalbama apie išlaidų mažinimą, tai pažymėta ir mūsų neseniai paskelbtame komunikate. Mes galvojame apie prisimtus įsipareigojimus ir ko siekiame. Dabartiniu metu numatytas 30 procentų mažinimo rodiklis. Kaip apskritai PTLS iš aukcionų surinktos pajamos turėtų būti panaudojamos kovojant su klimato kaitos padariniais. Klausimas labai svarbus. Jisai sprendžiamas kartu su valstybėmis narėmis ir nebejotinai Mūsų išvados šiam tema bus pristatytos parlamentui toje ataskaitoje, kuri bus paskelta dėl aviacijos. Valstybių narių vyriausybė sakė, kad šimtų procentų iš aviacijos taršos leidimų pardavimo gautos pajamos bus panaudotos taršai mažinti, o dėl įvairiausių įrenginių, tai valstybės narės, aišku, pačios e, gali priimti sprendimą, nes nėra jokių reikalavimų. Taip pat buvo klausimas dėl azoto oksido, kurį išmeta oro transporto laivynas. Na, šiuo atveju mano padalinys labai rimtai dirba tobulindamas toliau aviacijos sektoriui taikytina PTLS sistema, bet daugiau nieko negalėčiau pasakyti ponas Kilakakis, po to ponas Čibranda. Pirmiausia, noriu pasveikinti komisiją, sako ponas Kilakakis, nes galiausiai komisija ėmėsi darbo ir pasistumėjo į priekį. Taip pat e, noriu pasakyti, kad 10 procentų investicijų gražos norma pagal komisijos poveikio vertinimą reiškia 78 kartų augimą. Taigi tai, ką mes sakėme anksčiau, buvo visiškai teisinga. Be to, bet kokiu atveju HFC projektai įgyvendinant juos investicijos susigražinamos per mažiau negu 12 mėnesių. Todėl mes kaip komitetas ir apskritai visas parlamentas turi galvoti, ką daryti iki 2012 metų. Komisija savo darbą atliko, dabar mums reikia imtis imtis iniciatyvos ir kalbėti su valstybių narių vyriausybėmis. Atsakymas. Pone pirmininkė, e, ponas Gerbrandai. Na, taip, komisija padarė darbą, bet vis dėlto sistemoje yra spraga. Reikia galvoti, kaip ją pašalinti. Vienas dalykas būtų kalbėti su nacionalinėmis vyriausybėmis, kitas galimas sprendimas būtų štai koks. Gal komisija norėtų uh, pradėti diskusiją su forumu Business Europe, pasikalbėti su jais. Verslas turi suprasti, kad dabartiniuose teisės aktuose yra teisinė spraga, bet tai nereiškia, kad turime susidurti su tokiu neigiamu poveikiu. Ir verslas gal galėtų sudaryti susitarimą ir gal galėtų prisimti įsipareigojimą nepasinaudoti tą spragą, kuri dabar susidarė dėl HFC. Ar komisija norėtų atsakyti? Komisija. Na, nuo to laiko, kai komisija paskelbė rūpiutį, kad rengiame pasiūlymą, sureagavo labai daugelis verslo pasaulio atstovų Business Europe atstovų ir tai padeda užtikrinti didesnį skaidrumą. Nes aš manau, kad šis forumas tikrai nesidžiaugia komisijos siūlomomis priemonėmis ir matyt, diskusija tęsis. Komisija pateikė pasiūlymą, kuris bus įgyvendintas pačiu anksčiausių metų pagal mūsų teisę Tai yra iki 2013 metų sauso mėnesio. Mes tiesiog e, negalime pažeisti procedūros ir anksčiausiai, kada pasiūlymas įsigalios ir taps teisiškai privalomi, tai yra iki 13 metų sauso. Ačiū. O dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai ir tai yra politiniai išbandymai ir biudžeto ištekliai siekiant tvarios ES po 2013 metų. Ponui Gerbrandė suteiksiu žodį. Na, manau, kad desertas liko vakarui, sako kalbantysis, ir jį galės paskanauti tik tie, kurie sėdė šioje salėje. Taigi, ką mes darome? Mes galvojame apie daugiametę finansinę programą ir jos pagrindus. Ta programa apimtų laikotarpį iki 20-ųjų faktiškai metų. Tai padėtų pakeisti sistemos tokį inertiškumą, statiškumą, kuris egzistuoja dabar. Nes visas tas penkiametis planavimas – primena Sovietų sąjungos penkmečio planos. Sistema tai ta pati, sako kalbantysis. Mes dalyjame pinigus, dėl kurių, dėl ir dėl tų asignavimų buvo priimtas sprendimas prieš penkerius metus, dar tada, kai Jungtinės karalystės ministro pirmininku buvo Tony Blair. Taigi tada kažkada buvo priimtas sprendimas dėl to, kaip pinigai bus panaudoti šiais metais arba 13 metais. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas pradėtų veikti. Mes labai daug dirbome ir norime dirbti su taryba, kad padėtume teisinį pagrindą busimoms daugiametams finansiniams programoms man, kad aš atlikčiau savo analizę, buvo suteiktas tik savaitės laikas, jau lab, kad nepamirškime, įvyko G20 susitikimas, buvo priimta sprendimai, kuriuom kaip ir kitose srityse. Neturėjau daug laiko, todėl Reikia galvoti, kaip šis pranešimas, kokį poveikį jisai darytų mūsų kitam pranešimui, kurį rengia kolegė Karyga ir a, kaip tai padėtų komisijai. Nes dabartinį mano pranešimą reikėtų tobulinti. Taigi ir mūsų komitete, ponia Hauk ir kiti komiteto nariai, manau, galės prisidėti per šį pranešimą prie aplinkos apsaugos komiteto darbo. Ir šiuo atveju rengiamame pranešime nemanau, kad reikėtų kalbėti apie kiekvieną atskirą biudžeto eilutę, bet labiau reikėtų nukreipti dėmesį į ateitį ir bandyti panalizuoti, kokia turėtų būti ateities sistema. Tai yra finansinės perspektyvos rengimo sistema, leidžianti, kaip galima labiau atsižvelgti į aplinkosaugos poreikius. Ir manau, kad aplinkos apsaugos agentūra tik patvirtins, kad finansavimas yra labai svarbus dalykas. Šiuo metu galvojame apie du dalykus. Tai yra aplinkos saugos politikos integravimas į visų kitų sektorių politiką, apie tai kalba nedažnai. Šiuo metu parlamente vyksta diskusijos dėl struktūrinių fondų, energetikos politikos, žuvininkysės bendrosios politikos, BŽUP politikos reformavimo. Ir jeigu mums pavyktų, tai tada integracija apimtų visus atskirus sektorius ir jų formuojamoje politikoje atsispindėtų aplinkosauginis matmuo. O tai reikštų, kad būtų galima galvoti apie subsidijas. Nieko naujo tiesą pasakius tokiuose mano teiginiuose, nes visą tai svarstė didžiojo dvidešimtuko dalyviai, tai svarstė Nagojoje susirinkę susirinkusios valstybės. O kalbant apie antrąjį ramstį, tai galiu tik tai pakartoti tai, ką sakė buvęs JAV prezidentas Bill Clinton. Jeigu ekonomikoje netvarka, tai reikia tada imtis darbo ir tvarkyti visus sektorius. Todėl manau, kad ateityje sėkmingai veiks tik tos įmonės, kurios užtikrins tvarų veikimą atsižvelgdamos į ekologinius darbo metodus. Ir tai svarbu ne tik Europai, bet ir Kinijai. Bet aš manau, kad vis tik Kinija negalės su mumis konkuruoti darbo jėgos kainos pošiūrių ir technologijų pošiūrių. Ir mes susidursime su didžiulėmis problemomis, jeigu nesimsime priemonių. Esu tikras, kad ateityje reikės spręsti tvarumo problemas, reiks atsižvelgti į žaliavinių medžiagų ribotumą. Ir štai jau čia, šioje srityje, žaliavų panaudojimo srityje, mes tikrai turime nerimauti dėl Kinijos. jeigu įvertinsime 14 pačių svarbiausių žalivinių medžiagų ir ką mes turime, tai turime suprasti, kad Europa negali palikti žalivų klausimo nuo šaliai. Reikėtų panaud, žalivų panaudojimo reikalavimų sugriežtinti, įvertinant poveikį ekonomikai. O jeigu norime galvoti apie 2020 metus ir mūsų tikslą užtikrinti savarankišką veikimą, tvarumą, tai turime galvoti ir apie žaliavų panaudojimą. Nepamirškime, mūsų vartotojai gali elgtis ir kitaip negu iki šiol Prisiminkime, kai buvo boikotuojami Nestle įmonės gaminiai. Tai gali pasikartoti ateityje. Taigi aplinkosauginis aspektas reiškia ne tik teisėkurą ar kitas priemonės, bet reiškia ir finansavimą priemonių daugelį sričių. O šiuo metu skiriamų lėšų suma yra labai nedidelė, apie 450 milijonų per metus ir palyginkime skiriamų lėšų sumą su tomis priemonėmis, dėl kurių finansavimo kreipiamasi. Tam reikia milijonų, milijardų, maždaug 5,5 milijardų. Kopenhagos aukščiausio lygio susitikime buvo apie tai kalbama. Pavyzdžiui, tokias rytis, kaip miškų nikimas ir kaip su to kovoti. Vien kovai su miškų nikimu reikia 18 milijardų kasmet. Ir čia jau neįsisuksime vien tik tai su viešaisiais finansais, reikia patraukti privataus sektoriaus finansinius išteklius. Mes turime užtikrinti, kad Europa būtų pajėgi ne tik išnaudoti, bet taip pat ir turėti pakankamai lėšų, kovojant su kylančiais iššūkiais. tikiu išgirsti gerų komentarų dėl pranešimo projekto. Ir jau sakiau anksčiau, kad ateityje spręstinų klausimų ratas didės. Tikiu taip pat, kad ir kiti komitetai prisidės prie mano pranešimo rengimo, bet pirmiausia įdomu būtų išgirsti jūsų komiteto nuomonę. Danna. Ačiū už pristatymą. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už žanginių žodį, už visą iki šiol atliktą darbą. Manau, kad labai tinkamas metas šiandien kalbėti apie šį pranešimą. Kai profesorė Magleit ką tik tai pristatė Europos aplinkos agentūros Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą, nes ir ten padarytos išvadas ir jas norėtumėm integruoti, rengdami šią nuomonę. Yra poras ryčių, kuriuose norės, norėčiau pateikti pasiūlymų pranešimui patobulinti. Projektas labai geras, aišku, remiu pranešimą, bet, nu, pranešimą, bet turiu porą pasiūlymų, kai būtų galima jį šiek tiek dar patobulinti. Manau, turėtumėm pabrėžti, kad e, gan teigiama tai, kad ES yra numatomos finansinės perspektyvos ir planuojama ilgesnių laikotarpių negu daugumoje valstybių narių. Viena iš pagrindinių problemų susijusių su išteklių panaudojimu yra ta, kad planuojama per nelik trumpų laikotarpių ir labai dažnai finansų politika e, atnaujinama yra kasmet, taip pat yra Europos Sąjungoje, bet taip pat ir laikomės e, ilgesnės perspektyvos, numatome esminės per reformas ir keičiame esminės struktūras Europos Sąjungoje ir turime tuo pasinaudoti. Uh, Nes, e, tarkim, jeigu e, priimam blogus sprendimus, kurie kenkia aplinkai, e, poveikis bus labai rimtas, pasiekmes labai rimtos bus. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad ES biudžetas neturėtų e, remti valstybių narių priemonių, kurios kenkia aplinkai, e, klimatui. Ir šiandien dėja turime labai daug pavyzdžių, kaip ES lėšos tai yra panaudojamos projektams E, kurie neatitinka aplinkosauginių ir kovos su klimato kaita tikslų. Tad e, tokio požiūrio turėtumėm laikytis, tai, tai neturėtų būti leidžiama. Be to dar turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip būtų galima panaudoti turimus išteklius kaip teigiamą priemonę, jeigu norime siekti tikrų permainų valstybėse narėse. Ar aš čia galvoju apie BŽUP, tai yra sritis, kur galima rasti galimybių. Uh, Manau, kad vienas iš dalykų, kurį galėtumėm padaryti, tai teikti konkresnius pasiūlymus nuo, šioje nuomonėje dėl to, ką būtų galima padaryti, kaip būtų e, galima numatyti tam tikras e, sąlygas lėšų suteikimui aplinkosauginiams e, projektams. Tai turėtų būti labai e, konkretus dalykai. Aišku, klausimas yra toks, kiek detali turėtų būti šita nuomonė. Bet kai kalbame apie BŽUP, tai turėtume nepamiršti, kokios svarbos tas rytis yra ir galbūt galėtumėm pateikti labai praktin, praktiškų pasiūlymų, kaip techniškai tai būtų galima padaryti Manau, kad e, kolegos iš kitų komitetų irgi susituria su ta pačia problema. Be to, dar vienas dalykas, labai įvairiai galima vertinti e, poveikį aplinkai, yra įvairių aplinkosauginių rodiklių ir turėtume pabrėžti, kad šis komitetas uh, yra tokios nuomonės, diskutuojant BVP ir kitus rodiklius, reikėtų galvoti ir apie teigiamą, ir apie neigiamą poveikį aplinkos saugos politikos. Tad tokie mano pastebėjimai šiandien pateiksiu kai ką ir raštu, bet pakartosiu, kad bendras požiūris labai geras ir esu tikras, kad šio e, komiteto pranešimas bus labai geras. Dėkui. Ponas Ferrera. Atsiprašau, ponas Fernandės pasitaiso pirmininkė. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, taip pat norėčiau pateikti porą pasiūlymų dėl pranešimo. Ateinanti finansinė perspektyva. Ji bus grindžiama uh, strate, Europos strategija 2020 tai bus pagrindas ir turbūt turėtumėm paminėti šią strategiją, kai kalba eina apie aplinkosaugą, kadangi labai aiškus tikslas yra 2020-2020. 20 tai e, CO2 išmetamo kiekio mažinimas, kuris gali padėti iki 30, 20, tai energetinio efektyvumo didinimas ir 20 procentų didesnis atsinaujančios energijos naudojimas. Tai svarbu žinoti, kaip apibrėžia tai aplinkosaugos e, kom, e, komisijos narys. Mes pritarėme tais strategijai. Strategijai strategija turi būti ir finansuojama. Ir e, reikia, kad efektyviai būtų panaudojami ištekliai, jeigu Europa nori atlikti visus numatytus darbus. Tad todėl reikėtų ir patiems formuojant nuomonę remtis kažkuo tai. Ar mes pritarėme tokiai idėjai, pavyzdiniai idėjai, efektyviai išteklius naudojančios Europos idėjai. Tad prie to turėtume prisidėti ir norėčiau akcentuoti, kad tai yra labai svarbu, tai turi um, apriepti visus, visas lėšas, reikalingas yra e, skaidrumas, tai svarbu aplinkos saugos rytyje, nes turime žinoti, kam skiriamos lėšos, kokiem, kokiuose projektuose, kad galėtumėm stebėti lėšų panaudojimą. Ir uh, kad galėtumėm įsitikinti, ar lėšos yra tinkamai panaudojamos. Ir kad turėtumėm žinoti, kokiems projektams finansavimas skiriamas yra. Ir labai svarbu, kad numatomoj finansiniai perspektyvoj kad tam procese dirbtų tik tai dvi um, institucijos, kad, kad tas darbas būtų atliekamas trijų uh, institucijų, taip pat ir sklaidos darbas. Dėkui. Pone Hauk, dėkoju. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad dėl pono Gerbrandi pasiūlymo uh, negalėčiau čia labai niurzgėti, tačiau iš tiesų norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė Jose Manuelis, būtent integruotą požiūrį. Mes manau, kad mes, parlamentas, remdamiesi Europos 2020 strategiją, iš tiesų gerai padirbėjome ir mes čia kalbame apie tvarų augimą. pažangų ir integruotą augimą. Ir tai iš tiesų yra labai svarbu, kalbant apie aplinkosaugos aspektus. Ir dažnai vienos politikos tikslas gali būti labiau išstumiamas e, į paviršių ar į priekį, tačiau jis vis tiek būna derinamas su kitais dviem tikslais. Todėl iš tiesų čia žemės ūkio politika vaidina labai svarbu vaidmenį, bet taip pat e, lygiai taip pat svarbu vaidmenį vaidina ir sanglaudos politika. Todėl aš norėčiau paprašyti visų kolegų kitų metų e, sausio 13 dieną atvykite į politinių išbandymų komiteto posėdį. Ten mes kaip tik bandysime nagrinėti sektorinius klausimus ir sausio 13 dieną kaip tik nagrinėsime žemės ūkio politiką. Ir būtų tikrai puiku, jeigu atvyktų žemės ūkio politikos e, specialistai ir kad jie išsakytų savo, e, savo pageidavimus, bet kad tame posėdėje taip pat dalyvautų ir aplink aplinkosaugos, aplinkos politikos žinovai ir sakytų, palaukit, palaukit, čia turime kai ką keisti, nes e, turime tam tikrus tikslus. Taigi būtų gerai, jeigu būtų galima suderinti tas politikas. Dalykas, kurio man truputį trūksta, o tai taip pat yra mūsų kompetencija, ką mes darysime kilus įvairioms gaivaliniams nelaimėms. Ar mes nenorime jų visiškai minėti, ar norime, kad jos būtų įtrauktos į kitą finansinę perspektyvą. Ar mes įsivaizduojame, kad joms bus skirta visai kita finansinė priemonė. Tai būtent to neturėtumėm pamiršti, apie tai turėtume pagalvoti. O šiaip, kalbant apie tą darbinį dokumentą, dėl jo galiu pasakyti, kad galbūt kai kas yra šiek tiek perdėta, šiame dokumente. Stipriausios priemonės aplinkos saugos rytyje yra mūsų teisės aktai ir galbūt bendradarbiavimas, e, bendradarbiavimas dėl biudžetinių klausimų šioje finansinėje e, perspektyvoje, pavyzdžiui, mes taip pat neturėjome daug lėšų, bet pavyko pasiekti tam tikrų tikslų. Taigi, manau, kad reikia palaukti kitos finansinės perspektyvos ir tada galėsime kalbėti apie tikslų siekimą. Toliau kitas dalykas, jeigu mes kalbame apie pažangų e, vystimasi, pažangų augimą, tai mes čia turime kalbėti ne tik apie mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, bet turime taip pat kalbėti ir apie švietimą. E, tai šiek tiek užsiminta septintajame punkte, bet tam vėlgi reikia atitinkamų lėšų švietimui, e, kvalifikacijos kelimo programoms e, ir panašiai. Tačiau šitoj vietoj dar norėčiau šitą pasakyti. Puikiausi tikslai nieko neduos, jeigu valstybėse narėse nebus pakankamai žmonių, kurie supras, kas yra tvarumas, kas yra tvari plėtra, tvarus augimas, jeigu jie nemastys tą linkme, jeigu įmonėse bus koncentruojamasi tik į pelno didinimą ir nebus galvojama apie tvarumą, tai tuomet mūsų tikslai nieko nepadės. Ir manau, kad būtent mes turėtume e, pabandyti keisti mūsų pramonės atstovų mąstymo strategija. Galbūt jie gamina puikiai, gamina puikią produkciją, bet turi gamybos procesą organizuoti taip, kad jis būtų tvarus. Nežinau, ar mes teiksime uh, daug pakeitimų, ar galime apskritai juos teikti, ar galima išplėsti šį dokumentą. Galbūt uh, galime užpildyti bent jau tą antrąjį puslapį iki pabaigos, kad uh, neprarastume to, kas jau dabar yra dokumente, bet šiaip aš tikrai palaikau šį dokumentą ir manau, kad, kad politinių išbandymų komitetas tikrai palaikys turinio prasme šį dokumentą. Peter Lyze, dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Gebrandi ir taip pat tau, Jūta nes tu esi čia vos nesvarbiausia veikė šiuose diskusijose. E, norėčiau kalbėti trumpai. 2005 metais buvo priimta ši finansinė perspektyva, 2007 metais mes e, pradėjome kalbėti apie ES 2020 strategiją ir dabar, vėlia, vėliausiai dabar turėtume finansinę perspektyvą priderinti prie tos ES 2020 strategijos. Ir e, jau dabar yra kalbama apie 30 procentų tikslą, nors EPP mano, kad dar netinkamas laikas tam. Tačiau aš manau, kad būtent kitoje finansinėje perspektyvoje, vėliausiai kitoje finansinėje perspektyvoje mes turime stengtis e, siekti to 30 procentų tikslo. Taigi mes turime vis tik tai turėti omenyje tuos tą 30 procentų tikslą, aišku, nebus labai paprasta e, rasti pakankamai finansinių lėšų valstybėse narėse ir gauti e, tų valstybių narių palaikymą, kurios kol kas labai skeptiškai žiūri į ambicingus e, klimato tikslus. Taigi, manau, kad mes turime uh, E, neapsiriboti tik tai tokiomis trumpalaikėmis diskusijomis dėl klimato kaitos, mes turime kalbėti apie ilgalaikius tikslus ir manau, kad mes e, norime siekti to tikslo, tai atsispindi ir tam tikrose APP e dokumentuose ir manau, kad būtent į tą tikslą turime atsižvelgti ir dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Dėkoju, Piteri. Peteri. Na, o dabar trumpos išvados. Janai, prašau. Pirmininkė, galiu kalbėti labai trumpai. Aš manau, kad visi tie komentarai padės sustiprinti pranešimo turinį. Daugelis idėjų jau dabar atsispindi pranešime. Ir yra galimybė taisyti pranešimą. Aišku, strategija Europa 2020 būtina labai aiškiai įvardyti. Aš asmeniškai taip galvoju. Skaidrumo klausimas. Jis irgi vertas būti įtrauktų į tekstą. Gaivalinių nelaimių klausimas ir pagalba, kuri turėtų būti teikiama tokiu atveju. Tai yra dar vienas elementas, kurį turime paminėti, nes yra susijęs dalykas, bet nereikėtų per daug visko bandyti apžiot, nes tada pagrindinė pranešimo mintis pasimestų. Pirmininkė, ačiū visiems labai. Ačiū už jūsų atliktą darbą. Iki gruodžio 14 dienos turite pateikti pakeitimus, o balsuosime komitete sausio 26 plenarinėje sesijoje kitų metų kovą arba valandė. Dabar visiems gero vakaro.